Gut, liebe Kollegen, dann fangen wir an. Es ist äh, zwei Minuten nach neun. Labadiena, ponios ir ponai. Visi gavote darbo atvarkę. Buvo paprašyta pakeisti vieną dalyką, vietoje penktojo klausimo aptarti aštuntąjį o daugiau jokių pakeitimų prašymų negavau. Ar galime laikyti, kad darbo tvarkė patvirtinta? Gerai, tada pereikime prie antrojo klausimo. Tai yra posėdžio protokolų tvirtinimas. vasario 27-28 ir kovo 20-21 dienos posėdžiai. Tai yra įprasta procedūra. Jei iki posėdžio pabaigos pakeitimų nebus pateikta, tuomet protokolai bus patvirtinti. Tuomet trečiasis darbo tvarkės punktas. Koordinatorių sprendimai. Pagal naujas taisyklės juos reikia skelbti viešai. Taigi, tokia pati procedūra, jeigu nebus prieštaravimo iki posėdžio pabaigos, laikysime, kad e, pranešimai patvirtinti. Dabar ketvirtasis punktas. Kaip visuomet, noriu nurodyti, kad šiandieną kad posėdis transliuojamas internetu, taip pat e, turime svečių ir iš Hanoverio, ir iš Liūnebergo, iš Žemosios Saksonijos, Valencijos. Turime stebėtojų. Tad turėkite tai omenyje, kai kalbėsite. Visi tai matys. Šiandien užtikrinamas visų kalbų vertimas, turėkite tai omenyje, nekalbėkite per greitai, sako pirmininkas. Dabar keletas su priekyba susijusių klausimų. Mauricijaus konvencija susijusi su ASDSS įsigaliojo šis susitarimas jau pasirašė pakankamas šalių skaičius. Tad dabar tos taisyklės jau įsigaliojo. Nuo balandžio pirmosios jau jos galioja. Dabar ES e Merkosur. Dvidešimt ketvirtąją dieną Buenos Aires įvyko 27 darybų raundas Ir kaip žinote, iš bendro komunikato buvo apimtos visos tos bendros sritis, tai yra bendradarbiavimas, priekybos klausimai ir taip toliau. Kitas raundas vyks Liepos mėnesį Briuselėje. Tuomet mes šį mėnesį įvertinsime esamą padėtį, tai pažanga yra daroma šioje srityje. Dabar ES ir Norvegijos sutartis, ji buvo sudaryta balandžio 5 dieną Osle, yra susijusi su žemės ūkio gaminiais. Sutartis bus išversta ir tuomet perdota parlamentui. Geras žinias ir dėl ES Japonijos dėrybų. Paskutinis dėrybų raundas įvyko Tokijoje balandžio 3-5 dienomis. Buvo aptarti visi išsamaus prekybos susitarimo klausimai. Buvo kalbama apie viešuosius pirkimus ir žemės ūkio gaminius. Tai yra vis dar išliekantis klausimai. Kaip žinote, Japonija vykdo žemės ūkio reformą. Jie turi dar užbaigti vidaus diskusijas, o tada mes galėsime siekti pažangos bendrose dėrybose. Tokie mano pranešimai. O dabar pereikime prie penktojo darbo tvarkės punkto, bet tai yra tas aštuntasis darbo tvarkės punktas, kuris buvo sukeistas vietomis. Tai yra spiritinių gėrimų ženklinimas. Panas Dantė yra mūsų spiritinių gėrimų ekspertas, tai jam ir suteiksiu žodį. Dėkoju, pirmininkė. Na, tiesą sakant, nesu toks jau ekspertas, bet man patinka spiritiniai gėrimai. Tai puikia proga pagalvoti apie kažką, kas yra labai apčiuopiama. Gaminių ženklinimas reiškia, kad turi būti pateikta aiški ir patikima informacija. Tai apima ir atsakomumą, ir patikimumą bei pasitikėjimą gaminiais. Tai ypač svarbu, nes dabar rinkos vis labiau tarpusavėje susijusios, tad vartotojams labai svarbu žinoti visą tą informaciją. Norėčiau pakalbėti ir apie geografinės kilmės nuorodas. Jos irgi yra labai svarbios, kai kalbame apie ES gaminius. Tai leidžia apginti tradicinės praktikas ir darbo rinką. Būtent geografinės kilmės nuorodos leidžia apginti gamintojų interesus es. Mes norime, kad ir už ES ribų tokie gaminiai būtų apsaugoti, kai jie patenka į trečiąsią šalis. Reikia, kad būtų apsaugoti aukščiausios kokybės europietiški gaminiai. O tam yra būtina atitinkama strategija ir intelektinės nusavybės teisų apsauga, ypač trečiosiuose šalise. Privalome sugriežtinti savo taisyklės, kad nebūtų galima suklastoti tų gaminių ir kad nebūtų netinkamai pasinaudojama geografinės kilmės nuoroda. Labai svarbu yra siekti kiek įmanoma labiau suderintos apsaugos. Turime apsaugoti geografinės kilmės nuorodas, ypač turėdami omenyje kiekvieno regiono ypatumus. Visą tai leistų mums sustiprinti savo tarptautinę poziciją, ypač kai daromės dėl prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis. Na, nu, o apie šiandienos pasiūlymą ir spiritinius gėrimus. Europos Sąjungai ir jos eksportui tai labai svarbu. 2016-aisiais tai sudarė 10 milijonų eurų, tai yra 8 procentai žemės ūkio gaminių eksporto. JAV, Singapūras, Kinija, Rusija ir Kanada yra pagrindinės rinkos, į kurias mes eksportuojame. Būtina yra atnaujinti mūsų teisės aktus ir užtikrinti tinkamą rinkos apsaugą. Būtent tam ir yra skirtas šis reglamento pasiūlymas. Jis turi padėti sudarinti dabartinius teisės aktus su ES veikimo sutartimi vykdomoji ir leidžiamoji valdžia turi susitarti, o padaryti pakeitimai turės poveikį mūsų e, komiteto kompetencijai. Visų pirma, kalba, kuria yra pateikiami spiritinių gėrimų pavadinimai ir elektroninis registras, kur yra nurodomas visos spiritinių gėrimų nuorodos. Dėl pirmojo aspekto. Labai svarbu, kad ant eksportuojamų gaminių be originalaus spiritinio gėrimo pavadinimo būtų pateikiamas ir vertimas. Tai leistų vartotojui perskaityti pavadinimą ne vien tik tai ES kalba. Pavadinime būtų nurodytos esminės to spiritinio gėrimo savybės. Deja, tam reikia deleguotojo teisės akto iš komisijos, tais atvejais, kai yra dirbama su trečiaja šalimi. Bet tokia procedūra gali būti pernelyg lėta. Kalbant apie elektroninį registrą, aš manau, kad tai galėtų būti labai naujoviška ir dinamiška priemonė. Jos teisinė priemonė, jos teisinis poveikis turi būti aiškiai nurodytas reglamente. Geografinės nuorodos turi būti saugomos ES ir per tarptautinius susitarimus. Aš manau, kad tai yra labai svarbi priemonė, kuri turi būti pasitelkiama ir dėrybose su trečiosiomis šalimis. Aš galvoju ir apie Merkosur šalis, kurios jau nurodė savo susidomėjimą šią sritimį. Žinoma, yra ir kitų aspektų, kuriuo aš dar nepaminėjau, bet mes Po pirminių diskusijų dar juos aptarsime. Man įdomu išgirsti, ką kolegos turi pasakyti ir aš nekantraudamas laukiu bendradarbiavimo šią temą. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Keliu šešėliniam pranešėjui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti šį bandymą pakeisti ir sustiprinti teisės nuostatas šioje srityje, būtent kai kalbame apie spiritinių gėrimų apibrėžimą ir ženklinimą. Aš manau, kad labai svarbu yra atsižvelgti į sektoriaus poreikius. Gerai, kad buvo sustiprinta teisinė bazė. Taip pat noriu pasididžiuodamas paminėti, jog airių gaminiai sudaro 95 procentus tų eksportuojamų spiritinių gėrimų. Airija yra viena iš didžiausių spiritinių gėrimų gamintojų ir tai prisideda prie ES ekonomikos keliais milijonais eurų per metus. Aš tikiu, kad mes galime suderinti procedūras, pagal kurias yra registruojami spiritiniai gėrimai, suderinti geografinius kilmės nuorodų nuostatas ir siekti ambicingų tikslų. Komisija teigia, jog nesijims tokių pakeitimų, kurie paveiktų gamybos praktiką. Iš esmės komisijos pasiūlymai jokio būkštavimo nesukelia, bet labai svarbu, kad nebūtų apsunkintos tos sritis, kuriuose dabar problemų nekyla. Kai kuriais atvejais pasiūlyme yra numatyti esminiai politiniai pakeitimai ir tai tikrai sukurtų priekybos problemų. Reikia pagalvoti apie tos pakeitimus. Aš pats pateiksiu savo pasiūlymų. Reikia pagalvoti apie esamas taisyklės ir vengti problemų, kurias gali sukelti naujos formuluotės. Reikia vengti įvairaus teisinio neiškumo, kadangi kai kurie aspektai gali sukelti teisinio sunkumų. Aš tikiuosi, kad mes su kolegomis visą tai aptarsime. Man kaip airiui yra labai malonu dirbti šioje srityje. Dėkoju. Ačiū dabar Frederik Rys. Alde vardu. Ačiū pirinkė, aš taip pat noriu padėkoti komisijai už jos nuveiktą darbą. Tai labai svarbus darbas Europos gamintojams ir, ir vartotojams. Taip pat aš džiaugiuosi dėl to labai išsamaus pasiūlymo, Daugybė svarbių klausimų buvo išsakyta. Apibendrinant ir nesikartojant, pateiksiu keletą klausimų tiek mūsų pranešėjai, tiek komisijai. Aš norėčiau žinoti, šis klausimas jau buvo iškeltas. Kodėl taip plačiai yra naudojami gyvendinimo ir deleguotieji teisės aktai? Mes čia kalbame apie E, e, apibriešties įvedimą, apie kategorijų nustatymą, taip pat geografinės e, nuorodos apsaugą. Ir tikrai nemažai darbo ir diskusijų tai turėtų apimti. Taip pat reikia kovoti ir prieš padirbinėjimą, falsifikavimą gaminių ir manau, kad komisija nepakankamai tam skiria dėmesio. Reikėtų įgalioti, suteikti įgaliojimus muitinėms, konfiskuoti padirbtus e, gėrimus. Nuo 2008 metų reglamento ir šio pasiūlymo yra tam tikrų e, pakeitimų, kurie gali turėti rimtų e, pasiekmių tradiciniams alkoholio gamintojams priklausomai nuo šalies. Čia reikėtų ir istoriškai pasižiūrėti. Pavyzdžiui, mano šalia, mano regione Valonijoje, kai kurie spiritiniai gėlimai yra E, gaminami ir mums reikia gana lankstaus apibrėžimo spiritinių tyrimų, kad galėtumėm apsaugoti gamybos tradiciją. Šį klausimą aš iškėliau ir pranešėjau, su juo kalbėjausi, manau, kad mes supratome vienas kitą. Mes be abejo turime skatinti ir gamybos tradicijas, žinias, apsaugoti vietos gamintojus, taip pat ir vartotojus. Ir Yra nemažai klausimų, kuriais mes sutarėme su pranešėju. Taip pat reikėtų ištirti, užkirsti kelią įvairiems sufali, sufalsifikuotiems gėrimams, kurie kartais pas mus patenka iš Azijos šalių. Aplinkosaugos e, komisaras taip pat yra mm, skyręs pakankamai dėmesio šiam klausimui. Bet e, taip pat labai svarbus klausimas yra e, mytybinė vertė tų produktų nemažai, daug, ne, nemažai buvo kalbama pasraisiais metais, kalbant apie spirtinius gėrimus ir tai, kokia informacija turėtų būti etiketėse. Europos e, parlamentas 2015 balandį parengė rezoliuciją, kuria buvo tiesiogiai prašoma iš komisijos teisėjų kuros pasiūlymo šiuo klausimu. 2016 tai buvo pakartota šis prašymas. 2017 jau esame, o dabar jau komisija pateikė, pateikė prašymą gamintojams iš, iš jų pusės pateikti pasiūlymus. Kitaip sakant, pats gyvenimas kelia tam tikrus reikalavimus. Ir norėčiau, kad į šį klausimą atsakytų komisijos atstovai atsakingi už aplinkosaugą. Äh, Dėkoju. Dabar Helmut ponios Ferencos vardu. Pane Ferenca negalėjo dalyvauti posėdėje šį rytą, tad ji manęs paprašė perduoti jos poziciją komitetui. Labai gerai, kad yra siekiama suderinti teisinį pagrindą, kuris reglamentuoja spiritinius gėrimus ir suderinti tai su sutartimis. Su Labai svarbu, kad būtų ištikrintos kokybiškos schemos skirtos žemės ūkio gaminiams. Mūsų kaip frakcijos prioritetas yra išlaikyti dabartinį spiritinių gėrimų sektoriaus apsaugos lygį, e, kadangi e, tai apima tūkstančius darbuotojų ir įmonių. Labai svarbu, kad e, gaminių kokybė būtų aukšta. Na, aš Neminėsiu to, ką ką tik sakė kolegė iš Alda. Žinoma, kad reikia pagalvoti apie aplinkosauginius ir sveikatos aspektus. Reikia, kad tie gaminiai užtikrintų tvarumą. Būtina kurti pridėtinę vertę ir išlaikyti darbo vietas Europoje, o vartotojai turi būti gerai informuojami apie gaminį. Kalbant apie ženklinimą, reikia patobulinti dabartinės teisinės nuostatas. Svarbu, kad nebūtų kažkokių nesusipratimų susijusių su e, ženklinimu. Reikia, kad vartotojai nebūtų klaidinami. Būtina kovoti ir su klastotėmis, ypač iš trečiųjų šalių. Tai yra visos ES užduotis, tad labai svarbu yra tikslinti tokias rytis, kaip taisyklės susijusios su ženklinimu, su komponentais, taip pat e, spiritinių gėrimų sudėtimi ir žaliavų kilme. Mūsų prioritetas yra užtikrinti ir atsakingą vartojimą bei aišku gaminių ženklinimą. Geografinės kilmės nuorodos irgi yra labai svarbios. Reikia numatyti tikslės taisyklės, kurios apsaugotų vietos gamybą. Girdėjau, kad ir pranešėjas tam skiria dėmesio, tai mes būtinai su juo bendradarbiausime šiuo klausimu. Dėl elektroninio registro. Reikia, kad jis būtų prieinamas ir smulkiems gamintojams būtina, kad e, ūkininkams yra ir už jos ribų būtų mokamas tinkamas atlyginimas. Reikia, kad e, būtų investuojama ir į mokyklų kūrimą, tad e, geografinės kilmės nuorodos ir trečiasis priedas neturėtų pakengti sistemos skaidrumui. Tai Aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo ir mes, aišku, teiksime pakeitimus. Dėkoju. Ačiū. Davidas. Labai ačiū. Aš kalbėsiu pono Keli vardu. Na, tiesą sakant, e, airiai po mano šalies yra antrieji geriausi viskio gamintojai. Aš palankiai vertinu komisijos pasiūlymą ir pono Dantė pranešimą. Trys aspektai, kuriuos norėčiau paminėti. Pirmiausia, tai, ką sakė ponė Rys apie geografinės kilmės nuorodų e, tranzitą. Na dabar institucijos neturi sulaikyti ir konfiskuoti tų e, klaidingos geografinės kilmės nuorodų gaminių. Aš manau, kad mes turėtume išspręsti šį klausimą yra e, tokių suklastotų biografinės kilmės nuorodos gaminių atkeliaujančių iš Kinijos, Afrikos ir nėra jokios prievalės, kuri liepia konfiskuoti tokius gaminius. Tai tikrai būtina panaikinti šią spragą. Toliau dėl kilmės ženklinimo. Tai kelia šiek tiek daugiau problemų. Suprantu, koks yra teikiamas pasiūlymas, bet jei pasižiūrėtume į tą dabartinį pasiūlymą, tai yra klaidinantis ženklinimas siūlomas. Aš manau, kad reikia tam tikro lankstumo. Tarkime, yra tokio viskio, į kurį yra įmaišoma e, kažkokių medžiagų. Bet jei yra siunčiama iš Škotijos e, tas gėrimas į Prancūziją ir ten jis yra sumaišomas, tai tada tai yra Prancūzijos gaminys. Labai svarbu, kad mes nesumaišytume šių dalykų kad būtų aiškiai reglamentuojama tokia situacija. Dabar dėl pavadinimų vertimo ir pranešėjas tai paminėjo dėl geografinės kilmės nuorodų vertimo. Žinoma, kad reikia nurodyti tą paskirtį ant visų gaminių, bet yra vietos taisyklės ir mes turime tai atsižvelgti nėra vietos pavadinimo, tai reikia ne vien tik tai geografinės kilmės nuorodos, bet reikia nuostatos, kuri būtų skiriama vietos pavadinimams. Tad 44 turėtų būti gražintas į tekstą. Aš šiaip manau, kad teisės aktas bus tikrai naudingas ir aš laukiu tolesnio darbo su kolegomis. Dėkoju. Uh, Ačiū labai. O dabar atėjo eilė komisijai. Jo Valflo iš Agri direktorato, jis yra skyriaus vadovas. Labas rytas, ponės ir ponai. Dabartinis 110 reglamentas tikrai neblogai funkcionavo praeitie ir užtikrino pakankamą sektoriaus augimą. Spiritinių gėrimų sektorius yra strategiškai svarbus ES ir tai yra susijęs su geografinėmis nuorodomis, tai taip pat sukuria pridėtinę vertę žemės ūkio sektoriuje. Būtent dėl tos priežasties nusprendėme e, įtraukti e, teisinį žemės ūkio pagrindą, būtent jį pasirinkti. Spiritinių gėrimų reglamentas yra e, paskutinis, kalbant apie BŽUP politiką, kurį dar reikia suderinti su Lisabono sutartimi. Tad komisijos pasiūlymas tikrai nesiekia keisti kažkokias tai taisyklės. Tiesiog norima pagerinti teisėkuros tekstą, supaprastinti tas tokias sudėtingas ir ilgas geografinės nuorodos procedūras. E, parlamento nariai kalbėjo apie tai, e, kad yra atskiriami deleguoti ir gyvenimo teisės aktai pagal 290 ir 291 sutarties straipsnį. Tuo mes tikimės pasiekti tinkamos pusiausviros ir išlaikyti e, tokį sistemos lankstumą, nes šiame kontekste lankstumas yra itin svarbus. Ir nuo 2009 metų e, dešimt kartų keitėme 110 reglamentą ir visi šie pakeitimai buvo atliekami valstybių narių prašymų, siekiant spręsti kažkokias tai praktinės problemas, kurios iškildavo. Kalbant apie geografinės nuorodas, nu, labai svarbu, kad jos įgautų tarptautinį matomumą, kad mūsų sistema būtų moderni, supaprastinta, kad galėtume įgyvendinti savo ambicijas. Labai svarbu taip pat kovoti su falsifikuotais geografinės nuorodos produktais Pasiūlyme taip pat yra numatytas e, skaidresnės, spartesnės registravimo, keitimo ar atšaukimo procedūros, taip pat užtikrinama, kad e, būtų galima visą tai lengvai pritaikyti praktikoje. Ačiū. Dėkoju. Ar e, prekybos generalinis direktoratas norėtų kažką pridurti? Ačiū. Keletą sakinių tarsiu. Tik norėjau paminėti, kad e, prekybos generalinis direktoratas e, palaiko šį procedūrinio aspektų modernizavimą, kalbant apie geografinės nuorodos produktus. Mums atrodo, kad tikrai reikia skaidresnės, e, veiksmingesnės sistemos ir požiūrio, kalbant apie geografinių nuorodų apsaugą. Ir mums atrodo, kad tai yra tikrai neblogas e, žingsnis iš Agri generalinio direktorato pusės. Net neabejojame, kad tai padės sistemai, padės ją reklamuoti tarptautiniu lygiu. Norime, kad šis modelis taptų tokiu pavyzdiniu modeliu tarptautinėje arenoje. ir kad šios skaidresnės, mm, veiksmingesnės nuostatos ateityje prisidės prie mm, laisvosios prekybos susitarimų bei su jais susijusių dėrybų ir tikrai palaikome šį pasiūlymą. Ačiū labai. Dabar žodis pranešėjai, ponui Dantė. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tikrai e, tokį svarbų jų indėlį. akivaizdu, kad tikrai dar nemažai reikia padirbėti, bus galima um, papildyti dar dokumentą. Na ir dėl deleguotojų teisės aktų, man atrodo, kad tai yra puikia galimybė supaprastinti procedūrą, užtikrinti, kad ji būtų spartesnė kad būtų išvengta bet kokio tai vilkinimo ar procedūros um, nereikalingo sulėtėjimo. Man atrodo, kad tai taip pat turėtų padėti, kalbant ir apie registravimo sistemą, taip pat apie tam tikrų gaminių patekimą į rinką, tą tikrai galime tam pritarti. Man atrodo, kad supaprastinimas turėtų būti e, tikras, realus supaprastinimas, juk tikrai kalbant apie ženklimą nenorime, kad sistema taptų dar sudėtingesnė. Ir Man atrodo, kad labai svarbu atsižvelgti į, taip pat į kalbinius aspektus, į tas indikacijas e, originale, pirminė kalba. Man atrodo, kad labai e, svarbu e, kovoti už šią sritį, juk tai yra susijęs su mūsų kompetencijos sritimi, tai yra vidaus rinkos komiteto kompetencijos sritis. Tad ir turime daug dėmesio skirti falsifikuotiems geografinės nuorodos produktams. Tad į tai reikėtų atsižvelgti, galbūt tekste šiek tiek plačiau apie tai būtų galima dar pakalbėti, apie tai, kokį tai poveikį daro rinkai. Tad ačiū už jūsų pasiūlymus. E, parengsiu išsame detalę ataskaitą per keletą artimiausių dienų ir tada galėsime dar padirbėti su tekstu. Ačiū labai. Turbūt Liepos 10-11 grįšime prie šio dokumento aptarimo, tad galime dabar e, jau uždaryti šį darbo tvarkės punktą ir pereikime prie naujojo šešto darbo tvarkės punkto. Tai yra ad hoc e, delegacija e, į Maltą 2017 m. kovo 2-3 dienomis ir buvo e, suplanuota tomis dienomis vykti į Maltą, kuri e, pirmininkau, pirmininkauja ES taryboje. Na ir e, vyko būtent vienas narys į tą komandiruotę. Aš pats vykau tiesą pasakius, turėjau galimybę susitikti su pramonės ir priekybos rūmų atstovais Maltoje. taip pat su Maltos parlamento užsienio reikalų komiteto atstovai susitikau, ten dalyvavo visi to komiteto nariai ir susitikimo metu kalbėjome apie prekybinius ryšius. Ir tiesą pasakius, e, tai buvo puikiai galimybė pamatyti, kad Malta tikrai labai vertina tą tarptautinę prekybą, yra tiesiog nuo jos priklausoma, jeigu galima tai pasakyti. Jei be abejo įtaką daro ir Azijos rinkos ar kažkokios tai protekcionistinės, protekcionistinės priemonės, kurias taiko JAV. Tad e, tikrai yra nemažai tokių ir baimių, ir noro apsaugoti uh, E, tokias reguliuojamas prekybinės sistemas, kurios būtų tinkamai valdomos. Be abejo, daugiau informacijos bus galima dar apie tą vizitą pateikti, išsiusime ją raštu. Dabar septintasis punktas. Ad hoc delegacijos vizitas į vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos šalis. Tai yra Dramblio kaulo krantą ir Ganą. Balandžio 18-20 dienomis. Na, vyko diskusijos su ECOVAS partneriais, taip pat buvo kalbama apie ekonominės partnerystės susitarimus, apie tai, kaip um, jiems pavyksta gyvendinti tuos laikinus susitarimus. Ir reikia pasakyti, kad abiejose šalyse mums pavyko susitikti su prekybos ministrais. Ir buvo akivaizdu, kad e, tie laikini susitarimai yra e, laikomi tokios žemesnės kokybės negu e, ECOVAS partnerystės susitarimai. Tačiau vis tiek buvo norima išlaikyti galimybę patekti į ES rinką ir buvo nuspręsta pasirašyti tos laikinus susitarimus ar sutartis. Uh, Na ir tiesą pasakius, panašių klausimų iškyla įvairiose diskusijose, e, ar vykstančiose su e, kažkokiamis tai organizacijomis ir panašiai. Ir tikrai nedaug suinteresuotų šalių um, Dramblio kaulo krante ir Gane mane, Ganoje mane, kad tie laikini sustarimai yra tinkama priemonė, tačiau bet kuriuo atveju buvo, kaip jau sakiau, norima išlaikyti galimybę patekti ES rinką, todėl tos sutartys buvo pasirašytos. Be abejo, buvo išsakyta nemažai lūkesčių dėl būsimo ECOVAS partnerystės susitarimo. E, atsižvelgiant į padėties stabilizavimą e, regione, tai, kad buvo išrinkta nauja vyriausybė Ganoje ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra teigiami pokyčiai ir gali būti, kad netrukus tikrai galėsime pasirašyti tokį partnerystės susitarimą. Taip pat yra viliamasi, kad ir Nigerija galės prisijungti prie tų šalių. Be abejo, ta šalis susidurė su uh, įtin didžiuliais ekonominiais iššūkiais. Ir jų eksportuojama naftos žaliava dabar um, iš ties yra parduodama už ne, neįtin patrauklę kainą, jie susiduria su didžiuliu spaudimu. Tad labai tikimės, kad šios šalis, e, kai pasirašys pasirašysios šį laikiną susitarimą galės iki 22-ųjų sudaryti ir ECOVAS partnerystės sutartį. Būtent tuo metu pradės veikti ir bendroji muitų sąjunga regione ir, man atrodo, tai padės išspręsti nemažai problemų. Buvo kalbėta taip pat apie tvarę plėtrą, taip pat e, apie darbuotojų teisės. Na, formaliai tarsi viskas yra įspręsta, turiu minėtą oficialų, formalų sektorių, tačiau neformaliame sektoriuje dėje padėtis nėra tokia gera. Ir ten darbo e, saugos standartai, aplinkos saugos standartai yra tikrai itin žemi, dar, turėt, dar tikrai yra mm, didžiulių galimybių tobulinti padėtį. Vyko įdomios diskusijos ir dėl Ganoje galiojančių teisės aktų. Buvo kalbėta apie FLECT reglamentą. Na ir kalbant apie tvarę miškininkystės praktiką, Gana e, yra priemusi tokius teisės aktus, kalbant ne tik apie eksportą, tačiau ir apie nacionalinės praktikas, apie medienos e, gamybą na, nacionaliniu mastu. Tad labai džiaugiamės, kad e, laikomasi tokių reikalavimų e, didmeninėje rinkoje, visoje šalyje, visame sektoriuje. Tai yra itin svarbu, atsižvelgiant į tai, kad ten yra itin didžiulės plantacijos skiriamos, pavyzdžiui, bananų auginimui ar kokosų auginimui. Tad bendrai vertinant vykusi sustikimą, turiu pasakyti, kad vyko labai naudingos diskusijos su Ganos prekybos ministru. Turiu pasakyti, kad man pasirodė, jog e, Ganos atstovai tikrai yra neblogi savo srities ekspertai, e, kurie puikiai vadovaus procesui susijusiam su ECOVAS susitarimo pasirašymo ateityje. Džiugu, kad dėmesio skiriama tvarumo aspektams, tad tiek būtų informacijos iš mano pusės. Galbūt kiti nariai, kurie taip pat vyko į šią e, kelionę, norėtų pakomentuoti. Pona Šulcas. Ponas Seinfeldas, prašau. Buvo įdomu išgirsti informaciją apie šį vizitą. E, aš joje taip padalyvavau, tikrai labai daug išmokom, sužinojom tos misijos metu. Tai buvo labai vertinga kelionė. Ir kaip visada mes turime galimybę, galimybę susitikti su daugeliu partnerių. Susitikome ne vien su politikais, ne vien su parlamento nariais ar vyriausybės atstovais, bet visos kelionės metu, nuo, nuo ryto iki vakaro, mes turėjau, turėjome daugybę susitikimų su įvairių sričių atstovais. Susitikome taip pat ir su pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir profsąjungų atstovais. Kita vertus susitikome ir su darbuo, darbdavių atstovais. Mes galėjome išsakyti ES poziciją labai plačiai ir dažnai mūsų nuomonės išsiskyrė, kalbantis su įvairiais partneriais. Tikrai susidūrėme su labai e, plačiu spektru įvairiausių nuomonių ir nebuvo mums lengva išdėstyti savo nuomonę. Tačiau tos e, kelionės išvada, galutiniai rezultatai apibendrinant būtų tokie. Daugumoje savo pokalbių ir susitikimų mums buvo sakoma, kad stabilus susitarimas būtų kur kas geresnis dalykas nei laikini regioniniai susitarimai. Ir mūsų partneriai yra patenkinti taip pat ir tais laikinais susitarimais, nes be tų laikinųjų susitarimų padėtis tose šalyse būtų kur kas blogesnė. Priminsiu, kad mes kalbame apie tokias valstybės, kuriuose biudžetas daugumoje priklauso nuo, vi, nuo vienintelės įplaukų kategorijos. Tai yra įplaukų, kurios yra gaunamos į biudžetą iš žalivinių medžiagų eksporto. Ir kiekvienas nestabilumas, kiekvienas nors ir nedidelis pokytis žaliavų e, eksporto srityje toms šalims reiškia labai didžiulę riziką ir labai žalingas pasiekmes. ir ekonominė bei socialinė krizė iš karto kyla tose šalise ir kyla ir socialinis chaosas. Dėl to aš taip pat pritariu tiems e, laikiniems e, susitarimams ir man malonu, kad mūsų partneriai laikosi tos pačios e, nuomonės. Kita išvada iš šios kelionės. Mes turėtumėm pamastyti, ar regioniniai susitarimai dar turi prasme, Ar reikėtų ir toliau tęsti tuos susitarimus? Aš čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad daugybę metų mes vedame dėrybas. Ir galiausiai turime susitarimus, kurie nėra įsigalioję, nes viena ar kelios šalės tiesiog jų neįgyvendina. Ir tuomet tie mūsų susitarimai neturi jokio poveikio, nors mes daugybę metų dėrėjomės dėl tų klausimų ir viskas yra išdėstyta dokumentuose, tačiau neįgyvendinama. Kodėl susidaro tokia situacija? Visos tos valstybės yra labai skirtingos, kalbant apie jų istoriją, tradicijas, religiją, išsivystimo lygį, dydį ir taip toliau. Ir šia prasme Nigerija teikia daugiausia lūkesčių. Daugybė perspektyvų yra siema su ta e, valstybė. Ir aš manau, kad čia vertėtų išsameu pamastyti. Mes kalbame su labai skirtingų šalių, konglomeracija šalių, kurios labai išsiskiria tarpusavyje. Tarp jau yra, kurie tikrai nori regioninių sustarimų, bet taip pat yra tokių šalių, kurios e, vilkina reikalą ir nenori tų sustarimų. Ką reikėtų daryti? Turėtume pasiremti mūsų turimą patirtimi ir kalbėti su tomis šalimis, kurios nenori tų regioninių sustarimų. Reikėtų jas pasistengti įtikinti, kad tai būtų joms naudinga. Kalbėti su tais, kurie nenori kol kas tų sustarimų. Ačiū. Dankeschön, Helmut Scholz. Danke, Bernd. Ačiū labai. Pana Šolcas, prašau. Dėkoju. Norėčiau trumpai pakomentuoti paskutinį diskusijų elementą. Man atrodo, kad tai buvo tikrai įdomus elementas. Ir taip, tikrai vizitas buvo labai naudingas. Labai daug išmokome. Gavome labai įvairios informacijos. Tačiau taip pat, man atrodo, reikėtų savęs paklausti, kaip visą tai toliau judės į priekį, kokią įtaką tai darys ES politikai ir ko būtų galima pasimokyti iš ES. Nes mes e, juk save pristatome kaip tokį bendrą bloką, turinti bendrus interesus. Tačiau reikėtų savęs paklausti, ar tai tikrai yra tiesa, Ar tokia yra realybė? O galbūt reikia pripažinti, kad yra ir tų tokių skirtumų susijusių su priekyba, taip pat, pavyzdžiui, su mūsų e, partnerių skirtumais, juk tai daro įtaką ir mums, kaip šalių grupiai. Man atrodo, tai yra puikiai proga pasimokyti ne tik jiems, bet ir mums. įvertinti, kaip tokios šalių grupės veikia, pavyzdžiui, pasaulio prekybos organizacijos kontekste, e, kaip keičiasi regionas, kalbant apie PPO kontekstą, atsižvelgiant į skirtingus iššūkius, situaciją skirtingose šalise. Galima lyginti, kad ir tą pačią Ganą su Dramblio kaulo krantu. ir pažiūrėti, kaip, tai, kaip ši situacija šiuose šalise skiriasi nuo, pavyzdžiui, Nigerijos, kokie skirtingi ekonominiai modeliai naudojami. Nu, kalbant apie FLECT susitarimą skirtą miškininkystės klausimams, taip jis yra svarbus. Tačiau reikia nepamiršti ir tų 30 tūkstančių perkeltųjų asmenų, e, pavyzdžiui, iš Burkina Fasos, kurie keliasi į, į miškingas teritorijas Ganoje, pradeda kirsti tos miškus, kad galėtų išgyventi, pradeda sodinti, pavyzdžiui, bananmedžius ar e, kokosmedžius ir Tai yra problema, aktuali problema. Mes kaip partneriai tai turime žvelgti atvirai, turime ieškoti galimybių spręsti tą problemą ir sudarinėti arba tuos dvišalius laikinus susitarimus, arba regioninės sutartys, kurios mano nuomonė galbūt yra naudingesnės. Svarbu žvelgti į socialinius, aplinkosauginius, plėtros kriterijus. Dar šiek tiek dėl vykusių diskusijų. Dramblio kaulo krante lankėmės parlamente ir Man susidarė toks įspūdis, kad požiūris į tos e, laikinus susitarimus bei jų supratimas galbūt nėra toks gilus, kaip kad e, reikėtų, kalbant apie tai, jog kaip bebūtų, parlamento nariai ten priima sprendimus įvairiais klausimais. Tad man pasirodė, kad šiuo atveju galbūt ir ES galėtų suvaidinti savo vaidmenį siekiant užtikrinti, kad visi politikos sprendimų prieimėjai, teisėkuros aktų kurie ir taip toliau įsitrauktų į tą procesą, geriau jį suprastų, geriau jį išmanytų. Dar viena pastaba. Situacija tarptautiniu lygiu, kalbant apie, pavyzdžiui, tarptautinę konkurenciją. Man atrodo, tai daro tiesioginę įtaką paprastiems žmonėms. Pavyzdžiui, mes patys turėjome galimybę apsilankyti e, tokioje pažangioje bananų auginimo įmonėje ir mums tapo aišku, kad jeigu šių prekių kaina toliau kris, e, tai tikrai padarys netitaisomą žalą šio verslo atstovams. Todėl labai svarbu suvokti, kad mūsų, mūsų prekybiniai ryšiai, pažiūrėjau, su Lotynų Amerikos šalimis ir galimi pasikeitimai bananų auginimo mm, klausimais tikrai darys tiesioginę įtaką Afrikos šalims. Reikia nepamiršti ir mūsų pačių vietinių augintojų Ispanijoje, Prancūzijoje ir taip toliau. Tad labai svarbu kalbėti apie tos kriterijus, kuriuos reikia nustatyti tarptautiniu lygiu. Reikia atsakingai vykdyti tuos socialinius, aplinkosauginius kriterijus. Na, reikia taip pat tikėtis, kad Pasaulio prekybos organizacijos parlamentinė asamblėja aptarstos klausimus ir sieks pažangos šioje srityje. Tad tikrai buvo įdomus vizitas, gaila, kad pranešėjas negalės su mumis vykti. Ačiū pirminkė. Taip, kelionė buvo tikrai labai praturtinanti žinių prasme. Keletą dalykų išmokau, bet svarbiausia pamoka iš ekos buvo išmokta Nigerijoje. Nigerija yra labai stipri žaidėja šiame regione. Ir jeigu Nigerija nenorės įsitraukti į ekoas, tai tuomet visas procesas sustos. Mums tikrai reikėtų dirbti daugiau dvišalių būdų. Ir EPA labai pagerėjo, lyginant su pirminė versija. Vienas dalykas, kuris man buvo labai aiškus iš įgytos patirties, tai yra susijęs su 50 straipsniu. Tai yra kvotų klausimas. ypač bananų kvotas. Mes turėjome nustatytus tam tikrus priekybinius susitarimus tarptautinių lygių dėl bananų. Ir šis klausimas yra labai opus. Gamintojai, augintojai bananų dėl to e, labai rūpinasis 44 procentai bananų kvotos tenka Junktinėje karalystėje. Ir, jeigu, ir kai Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos ir jinai pasims tą kvotą 44 procentų su savimi, kaip bus toliau? Aš manau, kad Junktinė karalystė turės savo pačios kvotą nusistatyti, bet kok, kokią informaciją todė, tuomet pasiūsime e, kitiem gamintojams pasaulyje. Manau, kad tai taps gana didelė problema toms šalims. Prieš mėnesį lankiausi pasaulinė priekybos organizacijoje, kalbėjomės apie įvairius, um, įvairias misijas, buvo kalbama daug apie šį klausimą, apie kvotų skirimą. Uh, pavyzdžiui, Nuosios Zelandijos e, avienai. Kuo tos tampa svarbių klausimų dėrybos ir kaip pirmininkas teisingai nurodė, CETA susitarimas, aš pavyzdžiui, pritariu susitarimui su Kanada. Manau, kad tai leis išspręsti nemažai iš tų problemų, taip pat ir kvotų klausimą. Ir šis klausimas labai aiškiai iškilo kelionės metu. Apskritai buvo labai įdomu pamatyti kakavos gamybos gamybą, bananų gynimą. Ir priekybos ministrai, ir parlamentarai dirbantis toje srityje visi kalbėjo apie kvotų klausimą. Ačiū. Dėkuoju. Taip, iš tiesų. Vizite Labai daug buvo skirima dėmesio, dėmesio kvotoms, kainų klausimui ir prekybos ryšiams, kurie padėtų skatinti vystimasi šalise. Žinoma, turėsime atsižvelgti ir breksito poveikį. Vizitas buvo tikrai labai naudingas. Jūs gausite išsamesnį ataskaitą apie šį vizitą ir esu tikras, kad daugelis klausimų, kurie iškilo vizito metu, bus toliau aptariami ateinančiam savaitėm ir mėnesiais. Baigėme nagrinėti šį klausimą, dabar galime eiti toliau prie buvusio septinto klausimo, dabar tai aštuntas klausimas. Tai yra susijęs su šia mūsų misija. Viena iš klausimų, vienas iš klausimų svarstytas Dramblio kaulo krante ir Ganoje buvo korupcijos klausimas. Žemės naudojimo pas, paskirties keitimas, eksporto licenzijų išdavimas ir taip toliau. Korupcijos klausimas iškilo ne kartą. Labai svarbu, kad mes skirtumėm dėmesio šiam klausimui tai yra korupcijai ir žmogaus teisėms trečiosiuose šalise. Pranešėja yra Karolinkas Vandenkains. Ačiū. Tikrai puiku, kad galima dabar aptarti šį klausimą. Korupcija e, turi labai įvairių aspektų, pasižymė įvairiais aspektais ir turi poveikį žmogaus teisėms. Tai sukuria neligybę, ir kelia grėsmę socialiniam teisingumui. Aš sutelkiau dėmesį į keletą klausimų. Tai yra labai svarbu prisidėti prie daugia šalių kovos su korupcija konvencijų, įvairių susitarimų priekybos, garantuoti nevalstybinių subjektų dalyvavimą, kai kalbama apie padėties priežiūrą dėl korupcijos. O dėl teisės aktų prieimimo ir įgyvendinimo juos reikia labai rūpestingai gyvendinti ir prižiūrėti tą įgyvendinimo procesą. Jeigu norime siekti pažangos kovoje su korupcija, būtina įvesti privalomas aistančias priemonės, o savanoriškos priemonės neduos norimų rezultatų. Tai labai aiškiai išsakiau šioje nuomonėje. Priekybos susitarimuose taip pat reikia įtraukti privalomus reikalavimus kovai su pinigų plovimu ir korupcija, įtraukti tokias kovos priemonės. Tai reiškia, kad jeigu partneriai nesilaiko įsipareigojimų, tai tuomet bet kokios nu, nuolaidos ar privalumai, kurie yra suteikiami per tą susitarimą, bus panaikinti ar sustabdyti. Žinoma, negalėjau visko įtraukti visų savo idėjų nuomonę, nes yra ribotas, ribota apimtis tokios nuomonės. Taip pat apie pakeitimus norėčiau pakalbėti. Reikia teikti paramą mažoms ir vidinėms įmonėms, laikytis kovos su korupcija teisės aktų, taip pat užtikrinti skaidrumą priekybi, priekybos susidarimuose ir užtikrinti pusiausvyrą tarp prekybos partnerių. Ir galiausiai svarbu įkurti nepriklausomą priežiūros instituciją. Tokia institucija galėtų dirbti tarptautiniu lygiu, kovoti su korupcija ir pinigų plovimu. Vakar baigėsi galutinis terminas pateikti pakeitimams šiame komitete, AFET komitete, kur irgi aš pateikiau pakeitimus ir tie pakeitimai bus svarstomi toliau. Baigdama norėjau pasakyti, kad esu atvira įvairiems pasiūlymams ir su malonumu išklausysiu kolegų nuomonės. Ačiū. Žodis šešėliniam pranešėjų. Pone Sofija. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Kova su korupcija yra labai svarbi tema. Pats laikas dabar spręsti šį klausimą ES prekybos politikoje. Komisija pradėjo darbą dėrybose dėl TTIP, tai buvo pirmasis etapas. Ir nuo šiol būtų gerai, kad, dėryba, kad, kad dėrybose komisija e, dėrėtųsi dėl visų kovos su korupcija nuostatų visose prekybos susitarimuose, taip pat ir susitarime su Meksika. Taip pat norėčiau paklausti komisijos, ar jinai gali patvirtinti, kad savo strategijoje komercija, priekyba visiems, kad tokios diskusijos bus, to, e, bus tokios nuostatos dėl kovos su korupcija bus e, svarstamos ir dėl jūs būtų deramasi ateities susitarimuose. Taip pat komisija yra suteikti įgaliojimai dėl tokių nuostatų dėrybų. Dėl pačios e, nuomonės dėkojame pranešėjai, mes patiekėme savo pakeitimus, norėdami patikslinti tam tikrus elementus. Pirmiausia, pritarėme, kad priekybos, komis, e, atsiprašau, kom, priekybos um, politika prisideda prie geros valdysenos. Reikėtų pabrėžti E, nuoseklumą ir ryšį tarp mūsų e, teisino ir tarptautinės prekybos sistemos. Būtina kovoti su korupcija ir tai būtų tarsi atskaitos taškas dėrybų procesuose. Taip pat pritarėm idėjai, kuri išsakyta tekste daugiau dirbti su privačiu sektoriu šią temą. Globaliu lygiu manau, kad svarbu sustiprinti ES bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu, ir pademonstruoti lyderystę kovoje su korupcija. Ir taip pat reikėtų pareikalauti, pareikalauti jungtinių tautų konvencijos kovai su korupcija ratifikavimo. Ir labai atidžiai sekti, kaip yra gyvendinama ta e, konvencija ir kaip laikomos jos nuostatų. Dėkoju. ECR ponas Kambal, prašau. Mes suprantame, kokį neigiamą poveikį turi korupcija priekybai. Tai atgraso nuo investicijų, iškraipo viešųjų pirkimų procedūras ir taip toliau. Korupcija stiprina e, biurokratiją ir jos e, kuriamą e, priekybos proceso blokavimą. Todėl labai svarbu, kad ES kreiptų dėmesį šią problemą ir kovos su korupcija nuostatos turėtų būti trauktos į būsimus priekybos susitarimus. Tai yra aktuali tema, jinai turėtų būti svarstoma e, įvairiose dėrybose. Tai turėtų tikti komisijos priekybos taisyklių strategiją. Džiaugiamės privataus sektoriaus, pilietinės visuomenės kitų suinteresuotųjų šalių dalyvavimu įgyvendinant kovos su korupcija programas ir nuostatas priekybos ir investicijų sustarimams. Būtina sukurti priemonės, kurios galėtų pateikti daugiau gairių ir skatintų didesnį suinteresuotų šalių dalyvavimą. Džiaugiamės pranešėjos nuomonę. Manau, kad reikėtų daugiau rekomendacijų įtraukti uh, kovai su korupcija. Būtina nustatyti procedūras, kuriomis būtų nustatomi neteisėti pinigų srautai, nustatyti tam tikras kontrolės procedūras. Taip pat noriu pabrėžti, jog reikia vengti generalizavimo, apibendrinimo. Korupcija ne visada eina iš vien su žmogaus teisų pažydimais ir kartais korupcija turi įtakos, o kartais ne. Uh, žmogaus teisų padėčiai, nereikėtų dalykų supainioti. Turėtų būti kovos su korupcija nustatas visose prekybinėse susitarimuose, tačiau tai neturi sukelti papildomos naštos ar prekybinių kliūčių. Turime kalbėti apie prekybą, ne apie politiką ir turime sutelkti dėmesį į prekybos proceso palengvinimą ir skatinimą. Ačiū. Shadow. Daugiau nėra šešėlinių pranešėjų šioje salėje. Ar jūs kažką pakeisite, prašau? Ačiū. Mano kolegė Ditė, kuri yra šešėlinė pranešė, negalėjo šiandien atvykti. Aš tiesiog pertiksiu jos nuomonę. Jis džiaugiasi, kad pranešėjas pranešėja aiškiai nurodė, kad korupcija ir žmogus teisės yra susijusios ir kova su korupcija turėtų būti ES užsienio politikos dalis. Tai, žinoma, apima ir uh, prekybos taisyklės. Nuomonės projekte yra daug elementų, bet mūsų frakcija pateiks tam tikrų pasiūlymų siekiant sustiprinti e, sąsajas kovos su korupcija ir verslo aplinkos. Korupcija daugelį šalyje yra esminė problema ekonomikai. Tai apsunkina verslo veiklą šalise, ne vien užsienio veikiantiems asmenims, bet ir vietos verslininkams. Kadangi korupcija atsiranda ir tokiuose sritise kaip muitinės, e, licenzijų išdavimas, tai turi didžiulį poveikį ES įmonėms, kai jos nori vystyti veiklą rečiosiuose šalise. Tai taip pat turi neigiamą poveikį ekonominiam vystimuisi trečiosiuose šalise. Dėl kotonų susitarimo ir kitų susitarimų ES jau aktyviai stebi korup... kovos su korupcija procesus. Tai ypač svarbu, dabar mes jau žiūrime į GSP naują peržiūrą ir tai suteikia naujas galimybės. Priekybos susitarimai gali sudinti vaidmenį kovai su korupcija, stiprinant skaidrumą, nustatant standartus, normams ir kuriant globalią pasaulinę sistemą, kuri yra grindžiama taisyklėmis. Daugybė yra politinių susitarimų, tai partnerystės ir bendravimo susitarimai arba asociaciniai susitarimai. Ir juose yra taip pat tinkamai atsižvelgiama į kovos su korupcija klausimų. Kaip sakiau, tai svarbi tema, tačiau mes tik esame viena grandis ilgoje grandinėje ir mūsų frakcija pateiks pakeitimus ir dita mm, vadovaus tiems siūlomiems pakeitimams. Tai kol kas tiek ačiū. Ačiū. Uh, ačiū pirmininkė. Aš noriu perduoti šešėlinio pranešėjo nuomonę, dėja jis susirgo ir negalėjo dalyvauti. Jis susirgo ir negalėjo dalyvauti. Jį dėkoja pranešėjai. Mūsų frakcijai patinka šis pranešimo projektas, kadangi jame yra atsižvelgiama į sąsąją tarp korupcijos ir žmogaus teisų. Taip pat korupcijos ir aplinkosauginių teisų pažeidimo ir socialinio neteisingumo. Jau noriu pabrėžti, kad šie aspektai dažnai yra minimi, bet jie nėra pritaikomi, kai yra sudarinėjami priekybos susitarimai. Dėl tokių susitarimų sukuriama dar daugiau korupcijos, nesvarbu, kad teoriškai yra numatomos kovos su korupcija nuostatos. Reikia pabrėžti, kad būtina, jog mūsų komitetas pateiktų labai aiškę nuomonę šiuo klausimu. Pinigų plovimas ir finansiniai reikalai irgi turi būti reglamentuojami priekybos susitarimuose ir dėrybose su trečiosiomis šalimis. Būtina užtikrinti, kad nebus sukūriamos palankios aplinkybės pinigų plovimui. Nemažiau svarbus yra skaidrumas, taisyklėmis grįstos dėrybos, kurios turi užtikrinti didesnį skaidrumą. O dėl makrofinansavimo, tai labai svarbu numatyti konkrečias iš ankstinės sąlygas susitarimuose, pagal kurias būtų kovojama su korupcija. Dėkoju ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo su pranešėja. Kaip jūs ir sakėte, galutinis rezultatas yra mūsų visų pastangų dalis. Dėkoju. Pana Šinfield. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas labai svarbus. Kalbant e, apie ankstesnę temą, tą vizitą į Dramblio kalo krantą ir Ganą, tai taip pat aktualu. Korupcija yra e, tikrai didžiulė lyga politinėme ir prekybos gyvenime. Būtent ji trukdo šalims vystytis ypač toms vargingiausiams ir mažiausiai išsivyščiusiams šalims. Tai yra toks užburtas ratas, iš kurio labai sunku išsivaduoti. Mums Europos Sąjungai kai kurie aspektai yra itin svarbus. Mes esame vienas iš didžiausių pasaulio donorų. Mes skiriame labai svarbius finansus tam, kad galėtume pagelbėti besivystančioms ir skurčioms šalims. Mes čia kalbame apie priekybos susitarimus, investicijų susitarimus ir ekonominį vystimąsi. Aš manau, kad būtent tai yra vienas iš efektyviausių įrankių, kuris gali leisti vystytis trečiosiam šalims. Visgi, egzistuoja ir tiesioginis finansavimas. Tarkime, Afrikai mes skiriame daugiau nei 20 milijonų eurų. Deja, dalis tų finansų atsiduria ne ten, kur jie turėtų. Ne visuomet tie pinigai yra panaudojami efektyviausiai. Svarbu yra tai pabrėžti. Reikia galvoti apie ES interesus, jog ES skiria labai svarbius išteklius, todėl mes privalome žinoti, kad tie pinigai yra panaudojami kiek įmanoma efektyviau. Tai nemažiau aktualu ir pačioms šalims, su kuriamis mes palaikome diplomatinius, ekonominius ir socialinius ryšius. Tos šalis privalo būti patikimų partnerių. Taigi svarbu, kad jos kovotų su korupcija ir kad sumažintų jos lygį. Privalome pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis šioje srityje. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar žodis komisijai. Labai ačiū, pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi, kad Inta parengė šį pranešimo projektą. Tai puikus momentas pateikti daugiau minčių ir išvalgų apie mūsų darbą ir apie kovos su korupcija nuostatas prekybos susitarimuose. Kaip jau paminėjo keli nariai, be abejo, komisija yra įsipareigojusi uh, kovoti su korupcija. Tai yra nurodyta ir 2015 priekyba visiems komunikate. Kaip žinote, pirmiausia, mes daugiausia kalbėjome apie TTIP. Bet kaip buvo nurodyta ir komunikate, numatoma įtraukti tokias nuostatas į visus priekybos susitarimus. Komisija siūlo įtraukti tokias nuostatas ir jau tai daro. Pavyzdžiui, su Meksika sudarytame susitarime jau buvo tokios nuostatos. Labai svarbu, kad būtų tai visuose būsimuose prekybos susitarimuose. Džiaugiamės ir ankstesnėmis pastabomis pirmininkas Langė jau siuntė mums pastabas. Dirbome ir praėjusiais metais, o dabar mąstome apie platesnį kontekstą, apie Meksikos kontekstą. Keli žodžiai apie patį turinį, apie pranešimo projektą. E, be abejo, tai yra tarptautinės priekybos komitetas ir jam labai svarbus ryšys tarp priekybos ir žmogaus teisų pažeidimų. Jau anksčiau mes sakėme, kad korupcija trukdo įstatymą viršinybei ir geram valdymui. Tai yra didžiulė našta besivystančioms šalims. Jau kelios Jau keli paminėjo, kad besivystančios šalės turėtų kovoti su korupcija, tai ten svarbu. Pastangos jau yra dedamos tam, kad kova su korupcija besivystančiose šalyse būtų sustiprinta, ypač kai kalbame apie GSP. Kaip žinote, GSP apima sąlygas, pagal kurias reikia ratifikuoti ir įgyvendinti įvairias tarptautinės konvencijas – tarp jų ir jungtinių tautų kovos su korupcija konvencija. Nuo 2014 metų komisija ir išorės veiksmų tarnyba yra numačiusios GSP plus stebėsenos mechanizmą. Jis apima ir klausimus raštu, ir dialogus bei stebėsenos vizitus. Antroji GSP plus ataskaita susijusių su prieš korupcinę veiklą, taip pat Junktinių tautų konvencija. Kiek žinau, bus pateikta Europos parlamentui ir tarybai šių metų pabaigoje. Kaip jau buvo paminėta, yra nurodytas ryšys tarp korupcijos ir žmogaus teisių sustarime su Dramblio kalo krantu. Yra ir nuostatos susijusios su kova su korupcija, apie to 97 straipsnėje sustarime su Dramblio kaulo krantu yra numatoma, kad reikia pradėti e, konsultacijas, jeigu yra rimtų korupcinių nusikaltimų. Svarbu yra integruoti tokias antikorupcinės nuostatas. Kai kurie nariai jau tai paminėjo ir aš norėčiau pritarti, kad būtina pasinaudoti ekonominį poveikį tam, kad būtų kovojama su korupcija. Korupcija trukdo priekybai, trukdo vienodams sąlygoms ir neigiamai veikia vystimasi bei ekonominę plėtrą. Vis dėlto reikia būti atsargiems, prekybos susitarimuose reikia kalbėti apie tas rytis, kurios yra susijusios su prekyba. Tarkime, muitų e, sritis, viešieji pirkimai, licencijų išdavimo taisyklės. E, kai kurie nariai jau paminėjo šias sritis ir mums jos taip pat aktualios. Na dabar dėl mūsų pagrindinio požiūrio. būtina, kad ES vidaus taisyklės res teisynas būtų suderinta su tuo, kas yra daroma išorės dimencijoje. Jungtinių tautų antikorupcijos konvencija yra viena iš svarbiausių. Visos šalis yra ją pasirašysios, taip pat kaip ir pati Europos Sąjunga. Bet jei pasižiūrėtume į konkrečias nuostatas ir standartus, tai reikėtų nuspręsti, ar jau pakanka tų standartų, ar yra pakankamai tvirtas teisinas. Tarkime, informuotojų apsauga. Žinau, kad parlamentas nekartą yra kėlęs šio klausimo svarbą. Reikia galvoti, kaip tai paskatinti per prekybos susitarimus. Kol kas ES nėra suderintų taisyklių šioje srityje. Taigi komisija pradėjo konsultacijas, taip pat atlieka vidaus darbą tam, kad galėtų pateikti pasiūlymą iki šių metų pabaigos. Bet tai reiškia, kad mes turime atsargiai viską vertinti, kai galvojame, kiek tų aspektų galime įtraukti į priekybos susitarimus. dėl vykdymo užtikrinimo ir naudos praradimo. Pasižiūrėkime GSP. Reikia nepamiršti, kad tai vienšalė priemonė. Laisvos prekybos susitarimai yra kita priemonė. Būtina ieškoti tinkamos pusiausviros, ypač kai kalbame apie vykdymo užtikrinimą. Juk mes kalbame apie teisės rytį, kuri labai susijusi ir su baudžiamąją teisę. Vadinasi, daug čia kyla jautrų klausimų ir pačiose es viduje. Mes greitai ketiname pateikti konkrečius pasiūlymus, kurie pateiks nuostatas per ateinančius mėnesius. Tai padarysime ir lauksime išsamių diskusijų su parlamentu. Žinome, kad yra rengiamas ir seminaras susijęs su priekyba bei kova su korupcija. Na, visą tai mums labai padeda suformuluoti požiūrį, na ir mes, aišku, laukime tolesnių diskusijų. Dėkoju, dabar Karolin. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū už tokį kiekį pasiūlymų ir pastabų. Iš esmės mes siekiame kovoti su korupcija kiek įmanoma geriau, tam ir yra numatytos įvairios priemonės. Kaip e, mes ir sakėme, priekyba yra viena iš priemonių leidžiančių pasiekti šį tikslą. Bet e, privalomas priemonės kelia klausimų. Reikia nepamiršti, kad būtinai gyvendinti atitinkamas kovos su korupcija nuostatas. Reikia numatyti ir sankcijas tuo atveju, jeigu neužtikrinama atitiktis. Reikia įtraukti ir pilietinę visuomenę privatų sektorių, komisija kalbėjo ir apie informatorių apsaugą. Tikrai reikia spręsti tuos klausimus ES lygmeniu, nes jeigu to nepadarysime, negalėsime įtraukti tų aspektų į priekybos susitarimus. Aš lauksiu tolesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ir um, manau, kad bus tikrai įdomių pakeitimų pateiktų, aš pasistengsiu į juos atsižvelgti. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 8 dienos. Balsavimas vyks gegužės 30-ąją. Dabar perinu prie devintojo darbo atvarkės punkto ir dešimtojo, tai yra bendros diskusijos. Kalbėsime apie susitarimą su Kuba Šis komitetas labai sunkiai dirbo tam, kad galėtų pateikti nuomonę užsienio reikalų komitetui. Dabar iš karto perduosiu žodį panui Burgė pranešėjai, panui Bogė pranešėjai. Pirmasis diskusijos vyko jau sausio mėnesį. Dabar mes kalbame apie pirmą dvišalį susitarimą tarp ES ir Kubos. Iš esmės, šiame susitarime yra trys ramščiai. Pirmasis - politinis dialogas, antrasis - bendradarbiavimas ir sektorinis dialogas. Jis apima ir regioninę integraciją, ir bendradarbiavimą. Ir toliau prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas. Jei pasižiūrėtume į detalės, tai reikėtų pripažinti, kad Viena vertus, ES yra vienas svarbiausių eksporto partnerių Kubai, bet tie skaičiai yra ganėtinai maži. Dėl su prekyba susijusių politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo aspektų, tai reikia pripažinti, kad trūksta su prekyba ir investicijomis susijusių aspektų. Reikia pagalvoti apie tarifus, administracinės procedūras. Bet kita pusė nenorėjo sudaryti laisvosios priekybos susitarimo, koks paprastai yra sudaromas regione. Vadinasi, mes negalime palyginti šio susitarimo su kitais laisvosios priekybos susitarimus, kaip Katepa pavyzdžiui, tarp ES ir Karibų regiono. Iššūkiai yra tokie kaip monopolis valstybės, kadangi būtent valstybės eksporto importo įmonės yra atsakingos už šios klausimus ir tai kelia sunkumus plėtojant prekybą. Toliau, e, privati ekonominė veikla iš esmės nepagerėjo per keliarius pastaruosius metus, nors yra daroma tam tikra pažanga. E, dabar lengviau yra savarankiškai įsidarbinti ir panašiai. Jau praėjusį kartą mes kalbėjome apie tai, kad 25 procentai žemės E, priklauso propestas ir tai reiškia, kad jie gamina didžiąją dalį maisto gaminių. Aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys ir kitiems sektoriams. Dabar tiesioginės užsienio investicijos. Situacija keisis, bet lietai. Taip mums teigia ekspertai. Vyriausybė nori pritraukti 2,5 milijardus tiesioginių užsienio investicijų per metus. Jos yra būtinos, kad e, daugiau nei 5 procentus išauktų ekonomika. Turime 250 e, bendrų įmonių tarp ES, Kanados ir Venezuelos. Bet e, sąlygos taikomos tiesioginiams užsienio investicijoms nėra paprastos. Egzistuoja reikalavimai susijęs su įdarbinimu, licencijomis. Ir nuo 2005 metų tos investicijos bei specialios ekonominės zonos steigimas nesivystė taip stipriai, kaip galėjo. Visgi be šių trūkumų politinis dialogas gali padėti pakeisti prekybos ir investicijų situaciją. Manau, matėte mano parengtą pranešimą. Šios savaitės pabaigoje, kitos savaitės pradžioje bus tas terminas, iki kurio galima siūsti pakeitimus. Aš rėmiausi ir sausio mėnesio diskusijomis. Manau, kad šis naujas susitarimas yra sveikintinas. Ir na, tikiuosi komisija apie išorės veiksmų tarnybą gerbs parlamento vaidmenį, informuos mus laiku. Ir leisiu parlamentui prieš įgyvendinimą taip pat pateikti savo poziciją. Mes kalbame apie ekonominę sistemą, apie būtinybę liberalizuoti prekybą, diversifikuoti eksportą. Minimos ir tarptautinės darbo organizacijos. Visas tas sritis reikia stiprinti, nemažiau svarbus ir dialogas apie žmogaus teisės. Tai yra viena iš standartinių susitarimo nuostatų. Manau, kad tai labai svarbu, o nemažai dar reikės nuveikti dėl profsąjungų teisų, aplinkos apsaugos ir panašiai. Aš asmeniškai manau, kad laukia dar ilgas kelias. Prieš pusantros ar dvi savaitės vyko klausimas. Aš pirmininkavau tam klausimui ir Berto Solė, kuris gavo apdovanojimą 2005-aisiais, negalėjo keliauti. Tokia yra politinė realybė. Mes turime jos nepamiršti. Privalome numatyti konkrečius veiksmų susijusių su žmogaus teisėmis negalima palikti situacijos tokios, kokia ji yra dabar. Dėkoju, panas Valesa. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad parengė šį pranešimą. Aš manau, kad yra keli svarbus aspektai. Dėl prekybos ar investicijų nuostatų netaikymo iki tol, kol parlamentas nesuteiks leidimo, tai aš manau, kad būtina išlaikyti tokią taisyklę. Kitas svarbus aspektas - šeštasis. Kuba privalo ratifikuoti tarptautinės darbo organizacijos konvenciją ir taisyklės, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui. Man svarbiausias yra jūsų paminėtas aspektas, tai žmogaus teisės. Mūsų parlamentas kiekvienais metais įtikė Sakharovo apdovanojimą, o jūs jau sakėte, kad šį apdovanojimą gavęs asmuo negalėjo atvykti į Europos parlamentą. Labai svarbu kovoti su žmogaus teisų pažeidimais Kuboje, būtina juos merkti. Juk disidentai sumoka didžiulę kainą. Jų šeimos yra persekiojamos, jie yra sulaikomi, badauja, kai kurie net miršta neaiškiamis aplinkybėmis ir tie nusikaltimai niekada nėra išaiškinami. Mes privalome užduoti tokį klausimą. Kas gauna naudą iš šio susitarimo? Aš viliuosi, kad galime atsakyti, Kubos žmonės, kad būtent jie gaus naudą, o ne tas režimas, kuris juos persikėjo. Dėkoju. Ačiū. Pane Šakė, aš vėlgi perduosiu kolegės Didas žodžius. Po 20 metų bendros pozicijos ES nusprendė imtis naujos pozicijos dėl Kubos. Tai gali atverti naują dialogo ir prekybos santykių etapą. Būtina pabrėžti ekonominio liberalizavimo ir žmogaus teisų klausimus. Reikia padėti Kubos žmonėms. Dabar Kuba keičiasi. Nors mes pasisakome už tokią pažangą, Kuba gali judėti į priekį tik įtraukdama savo žmonės ir pilietinę visuomenę. Atsiveria naujos galimybės su Kuba, bet privalome nebūti naivus. Mūsų rinkos atvirimas nereiškia, kad mes nusižengsime pagrindinėms vertybėms. Privalome kalbėti apie opozicijos teisės, persikėjimus žurnalistus, pilietinės visuomenės veikėjus, nes situacija net prastėja. Tam, kad ES apsaugotų Kubos žmonės, privalo numatyti konkrečius standartus. Būtina gerinti piliečių padėtį, o tam reikia liberalizuoti ekonomiką, reikia griežtų taisyklių, nes kol kas mažoms ir vidutinėms įmonėms nėra suteikiamos atitinkamos teisės, yra apsunkinamos tiesioginės užsienio investicijos. Žmogus teisų aspektus būtina įtraukti į susitarimą. Mūsų frakcija pateiks pakeitimų, bet iš esmės mes manome, kad yra einama teisinga linkme. Dėkoju dabar ponas Gutierės. Muchas gracias también al ponente por el. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir pranešėjui už parengtą nuomonės projektą. Man atrodo, kad tai tikrai savalaikis dokumentas, parengtas labai svarbių momentų, atsižvelginti tą svarbų į istorinį kontekstą, į Kubos ir ES santykius ir tuos politinius pokyčius, kurie prasidėjo Kuboje nuo 2011 metų. Tai nėra kažkoks prekybos susitarimas, tai yra politinio dialogo, bendradarbiavimo susitarimas su Kuba. Ir pagrindinis šio susitarimo tikslas yra štai koks Svarbu, kad ES judėtų į priekį, taip pat palaikytų tuos demokratinius pokyčius vykstančius toje šalyje, kad būtų stiprinamos žmogaus teisės. Man atrodo, kad šis politinis sustarimas e, ir atkreipia dėmesį į tuos tikslus, tad, kaip jau minėjau, tikrai itin savalaikis Mm, savalaikis dokumentas ir man atrodo, kad dabar visų akis yra nukreiptos į Kubą. Labai svarbu, kad nepradėtume švaistytis vien tik tušiai žodžiais, kad imtumėmės kažkokių realių darbų, kad mm, būtų sėkmingai įgyvendinami sudaryti susitarimai. Ir kalbant apie šį politinį susitarimą, jis darys teigiamą įtaką ne vien tik tam e, demokratiniam pasikeitimui šalyje. Manau, tai už, užtikrins ir e, suteiks tokį teisinį tikrumą. Taigi, turiu pasakyti, kad ši nuomonė yra įtin svarbi, joje nustatoma parlamento politinė pozicija. Ir man atrodo, kad nereikėtų tik aklai vadovautis tuo, ką daro taryba. Parlamentas gali turėti savo autonominę poziciją, kuri atsižvelgtų į bendrus ES piliečių interesus. Man atrodo, kad tai yra tikrai istorinė aplinkybė ir privalome ją iš, iš, pilnai išnaudoti. Tikrai itin svarbus momentas. Pasikeitė be abejo ir JAV santykiai su Kuba, tačiau tai nutiko vadovaujant ponui Obamai, o žiūrėsime, kas toliau bus daroma, kai prezidentu tapo ponas Trumpas. Įdomi yra ir Rusijos bei Kinijos pozicija šios salos atžvilgių. Tačiau bet kuriuo atveju labai svarbu, kad ES turėtų stiprų, aišku balsą šiais klausimais, kad palaikytume demokratinės vertybės. Ir toks yra ir tų sudaromų susitarimų tikslas. Be abejo, labai svarbu skatinti žmogaus teisų užtikrinimą, siekti, kad šioje srityje situacija gerėtų, kad būtų geriau saugomi darbuotojai, jų teisės, kad būtų vadovaujamasi tarptautinės darbo organizacijos taisyklėmis, kad būtų laikomasi pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių. Na ir mūsų politinė frakcija visada laikėsi panašios nuomonės prekybos susitarimo atžvilgių. Mes esame žmogaus teisų gynėjai. Tačiau kalbant apie šį susitarimą, man atrodo, kad kuriamas e, toks e, beprecedentis atvejis, kalbant apie žmogaus teisų užtikrinimą trečiojoje šalyje. Man atrodo, kad šis santykių normalizavimasis tarp ES ir Kubos tikrai yra sveikintinas ir tas numatomas dialogas bei bendradarbiavimas tikrai yra svarbi priemonė. Tad kalbant apie ryšius su Kuba, e, reikia nepamiršti, kad bus stiprinami ryšiai tarp ES ir Kubos, tačiau ir tiesiog sprendžiama ir daug kitų problemų. Ačiū. Komisija, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Aš pasisakysiu labai trumpai, tik norėjau porą pastabėlių išsakyti. Visų pirma, komisija pritarė pranešėjo atliktai analizai Kalbant apie e, tas e, prekybinės nuostatas, jos nėra įtin svarbios, kalbant apie prekybą. Tad be abejo, šis sustarimas nėra laisvosios prekybos sustarimas. Ir e, Kubai ir toliau yra taikomi tam tikri muitų tarifai pagal pasaulio prekybos organizacijos nuostatas. Na ir kalbant apie Kubos įtraukimą į tarptautinę prekybos sistemą, Žinoma, jeigu tik jie pademonstruos tokį norą, jie norės pasinaudoti tokiamis nuostatomis ir jas įgyvendinti praktikoje, tai bus galima padaryti. Dabar dėl žmogaus teisų elemento. Apie tai kalbėjo turbūt visi pasisakė parlamento nariai. Norėčiau pasakyti, kad šis sustarimas numato uh, dialogą žmogaus teisų ir demokratijos rytyje. Yra netgi specialus punktas skirtas demokratijai, žmogaus teisėms ir tinkamai valdysenai. Tačiau e, šio susitarimo tikslas yra sukurti tokią e, sistemą, kuri leistų ES ir Kubai stiprinti savo dialogą, gerinti bendradarbiavimą. Tai yra priemonė, kuri turėtų padėti ES prisidėti prie reformų vykstančių Kuboje, taip pat skatinti mums aktualias vertybės. Sustarimo įgyvendinimas e, sukurs puikias galimybės vykdyti konstruktyvų dialogą e, ir tokiais klausimais kaip žmogaus teisės, pagrindinės teisės, demokratija ir taip toliau. Čia daug kas priklausys nuo to, kaip aktyviai įgyvendinsime šį susitarimą ir nuo to, e, kokio aktyvaus vaidmens imsis institucijos po šio susitarimo sudarimo. Ačiū. Kristofas Visneris dar norėtų kažką pridurti. EIVT atstovas. Ačiū labai, man atrodo, kad kolega pasakė praktiškai viską, tačiau noriu dar pasakyti, kad šis sustarimas padės užmėgsti ryšius, e, plačius ryšius su Kuba Ir pagrindiniai klausimai be abejo yra žmogaus teisės, demokratija ir taip toliau. Svarbus yra ir tas žmogaus e, teisų dialogas, jis neformaliai jau buvo pradėtas vykdyti. Ir turiu pasakyti, kad rezultatai tikrai yra įdomus, e, teikiantis vilčių. Tai yra svarbus elementas. Ir be abejo mes aktyviai stebėsime, kas vyksta toje srityje Kuboje. Labai svarbu, kad ir Europos parlamentas suvaidintų svarbu vaidmenį ir prisidėtų prie to. Dar vienas dalykas yra tai, kad Kuba pademonstravo e, pasirinkimą mm, taikyti šį susitarimą ir Tikiuosi, kad tai padės artimiau bendradarbiauti su pilietinės visuomenės atstovais. Na ir apibendrindamas noriu pasakyti, kad tai be abejo e, ne paskutinis etapas, tai tik pirmasis naujų e, santykių etapas. Mums be abejo reikės kantrybės, atkaklumo, tačiau tikiuosi, kad ši priemonė e, padės Kubai tapti modernesnė visuomenė, kurioje bus geriau gyventi to šalies piliečiams. Kar atstovas dar norėtų tarti žodį. Ačiū. Tik norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme toms pagrindinėms politinėms žinutėms, kurios yra pristatytos šioje nuomonėje. Taip pat be abejo esame pasirengę pateikti pasiūlymų dėl tokių smulkių pakeitimų. Ir man atrodo, čia yra dvi pagrindinės linijos ar dvi pagrindinės rytis, E, ties kuriomis reikėtų susitelkti. Viena iš jų yra priekyba, o kitas yra geopolitinis kontekstas. Kalbant apie tarptautinę priekybą, be abejo, ji didžiulės įtakos Kubos ekonomikai kol kas nedaro. Taip pat reikia nepamiršti ir tos e, biurokratinės naštos, to, kad trūksta skaidrumo toje šalyje. Ir be abejo, kalbant apie tą E, reglamentavimo sistema jį dar tikrai nėra pakankama. Yra nemažai problemų, ekonominių problemų, taip pat įtin paplitusi korupcija, e, taip pat šešėlinė ekonomika egzistuoja. Nu, kalbant apie geopolitinį kontekstą, man atrodo, kad visi puikiai žinome, kas vyksta yra tam tikrų pasikeitimų, kurių būtų galima tikėtis iš dabartinių Kubo, Kubos vadovų. Taip pat Venezuela susidūrė su didžiulė ekonominė krize. Ji buvo ilgalaikė um, prekių tiekėja į Kubą. Tad manau, tai gali daryti neįgiamą įtaką situacijai Kuboje gali nutikti ir taip, kad iš JAV pusės bus atlikta tam tikrų žingsnių, bus e, tam tikri dalykai iš naujo įvertinti, peržiūrėti ir e, naujoji pozicija gali skirtis nuo ankstesnės administracijos pozicijos. Tad į visą tai reikėtų atsižvelgti. Kaip jau minėjau, mūsų frakcija teiks pasiūlymus dėl pakeitimų, o aš pats nekantrauju konstruktyviai dirbti su šiuo dokumentu. Na, kaip visada, sako pirmininkas. Dabar žodis ponui Birgeriui, prašau. Ponui Birgė. Ačiū labai. Turiu keletą nedidelių pastabėlių. Man atrodo, kad atižvelginti visas šias diskusijas būtų naudinga štai kas. Kad e, Europos išorės veiksmų tarnyba E, po tolesnių veiksmų užmėgstų ryšius ir su pilietinė visuomenė, tai būtų labai naudinga informacija pilietinės visuomenės atstovams. Taip sako pirmininkas, ačiū. E, pakeitimus galima teikti iki gegužės 5 šio penktadienio iki 12 valandos dienos. Dar norėčiau priminti, kad labai svarbu, jog pakeitimus pateiktumėte anglų kalbą, nes šį kartą šiek tiek atsiliekame nuo grafiko, tad penktadienis, gegužės penktoji, pakeitimai turi būti pateikti angliškai. O dabar siūlyčiau perėti prie 11 darbo tvarkės punkto. Pono Biogės e, pranešimas dėl ES 18 metų bendrojo biudžeto. Ponas Biogė, prašau. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar liko šiek tiek laiko, tačiau, kad galime aptarti ir šį punktą. Ir kalbant apie diskusijas dėl naujosios finansinės perspektyvos, e, Italija patikė tam tikrų pasiūlymų, tačiau dėje jie nusprendė e, blokuoti, e, kaip ir Junktinė karalystė. Ir nežinau, ar e, situacija Junktinė, Junktinės karalystės atveju pasikeis po ten įvyksiančių rinkimų. Sunku tai nuspėti, tačiau neabejotinai visi tie procesai daro įtaką 18 metų biudžetui. Tačiau mums nelieka nieko kito, kaip, kaip laukti. Taip pat galbūt peržiūrėti tas gairias, kurias patvirtinome plenarinėje sesijoje. Ir kalbant apie 19 straipsnį, kuriame kalbama apie migraciją, pabėgėlių krizę, taip pat 20 straipsnį kaiminystės politiką, 25 mm, straipsnį, kuriame kalbama apie specialiųjų priemonių finansavimą. Tai apima ir šorinius išorinių investicijų planą. Na ir ankstesnėme pranešime buvo kalbama apie korupciją. Ir tiesiog kyla klausimas, kaip reikėtų spręsti tokias problemas, kai norima pasiekti stabilizavimo priekybos pagalbą kaip tai reikėtų daryti, ar paramą teikti kažkokiems konkretiems projektams, jeigu manome, kad jie bus veiksmingi ir padės pasiekti tikslų. Tad visus tos dalykus reikia aptarti, reikia sugebėti įvertinti galimą jų efektyvumą ir užtikrinti, kad ištekliai tiesiog mm, nenukeliautų į niekur. 26 straipsnis, ten taip pat yra keletas svarbių punktų, kuriuos būtų galima įtraukti. Na, o komisarė Malmström taip pat išsakė savo nuomonę dėl TTIP taip pat. Buvo atsižvelgta į naujosios e, prezidento Trumpo administracijos poziciją. Tad Įdomu, ar tos diskusijos prasideda komitete, ar jos e, tampa intensyvesnės. Reikia pagalvoti ir apie tai, kokiu išteklių reikės. Tikrai dar gana ankstyvas metas, kol kas e, tekstai dar kažkokie nėra parinkti ir aš tiesiog noriu išklausyti kolegų nuomonės. Ačiū labai. Norėčiau pasveikinti Zikrift Morrison, bendrai pranešėjai iš biudžeto E, iš biudžeto komiteto. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū kolegos, labas rytas visiems, džiaugiuosi, kad pakvietėte mane į savo posėdį ir šiandieną atvykau čia, kad pristatyčiau pagrindinius sąjungos biudžeto prioritetus e, numatytus kitiems metams, nes kovo mėnesį taip pat buvo patvirtintas mano pranešimas kuriame buvo tos gairės. Ir ne tik noriu pristatyti pagrindinius prioritetus, tačiau ir išklausyti komiteto kolegų nuomonę, sužinoti, e, kokia yra jūsų pozicija, kokie jūsų nuomonė turėtų būti prioritetai jūsų atsakomybės srityje. Ir tada mes žiūrėsime, e, kaip, tai būtų, kaip į tai būtų galima atsižvelgti. Na ir kalbant apie kitų metų sąjungos biudžetą, pagrindiniai prioritetai yra du. Tai yra ekonominis saugimas ir darbo vietų kūrimas. O antrasis punktas yra piliečių saugumas. Aš manau, kad būtent to iš ES dabar tikisi ES piliečiai. Tai yra darbo ir ekonominio saugumo bei stabilumo. Kalbant apie darbo vietų kūrimą, man atrodo, kad būtent privatus sektorius bei mažas bei vidutinės įmonės yra pagrindiniai darbdaviai, todėl mūsų atsakomybė yra sukurti stiprią ekonomiką, kurią būtų galima pasitikėti. Čia yra svarbios infrastruktūra, inovacijos, parama MVI, e, verslininkams, jauniems verslininkams, e, kova su jaunimo nedarbu. Tai yra tokios pagrindinės problemos. Tad kitais metais itin bus svarbi Horizontas 2020 programa, Europos infrastruktūros tinklų priemonė skirta infrastruktūrai, kosmė programa skirta mažom bei vidutinėms įmonėms, taip pat norime ir Erasme programą e, skatinti, tai yra skirta ne vien tik studentų mainų e, tikslui, todėl kad daugiau nei 60 procentų e, darbdavių vertina jaunų žmonių tarptautinę patirtį, kurie jie yra įgyję. Tad, kalbant apie Erasmus programą, jis svarbi yra tikrai daugelio aspektų. Jaunimo užimtumo iniciatyva taip pat yra labai svarbi. Kalbant apie daugiametės finansinės programos peržiūrą, e, buvo skirta, buvo numatyta skirti 1,2 milijardo eurų papildomo milijardo eurų tai programai. Auditorumai taip pat atliko E, savo analizę ir akivaizdu, kad programa turėtų būti atnaujinta, patobulinta, mes turime būti pasirengę tai padaryti ir reikia užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos protingai. Na, o kitas svarbus prioritetas yra mūsų piliečių saugumas. E, Trečiojo ir ketvirtojo eilutėje išvardinti iššūkiai yra tikrai labai svarbus ir dideli, tačiau skiriamos sumos nėra itin ženklios. O darbų yra itin daug, tad kyla klausimas, kaip būtų galima pasiekti gerų rezultatų su tokiais ribotais ištekliais. Pirmiausia, tai galima padaryti remiant Europos komisijos pasiūlymą dėl gynybos ir man atrodo, kad tai turi tokį sinerginį efektą nes nereikia švaistyti lėšų 28 kartus e, gynybos tyrimų srityje. Reikėtų, kad tai būtų daroma vieną kartą ir būtų pasinaudojama tais bendrais rezultatais. Taip pat labai svarbu stiprinti Frontexo, Europolo, Eurojusto, EASO agentūras. E, tai padės užtikrinti, kad geriau būtų saugomos mūsų išorinės sienos. E, kad geriau būtų keičiamas informacija apie galimas rizikas susijusias su terorizmu, e, žmonių prekyba, e, ginklų prekyba ir taip toliau. Ir trečias elementas - labai svarbu užtikrinti saugumą kaiminėse šalyse iš pietų ir iš rytų. Pastebime agresyvėjančią Rusiją rytuose, žinome, kad ir pietuose taip pat yra nemažai iššūkių, kalbant apie pabėgėlius ir migraciją. Ir praėjusiu metu, gegužės mėnesį, laikėmės, lankėmės Jordanijoje ir Libane. Ir man atrodo, kad labai svarbu panaudoti lėšas e, migracijos priežastims spręsti, nes iš tokių šalių neretai išvykstama dėl e, sveikatos apsaugos, švietimo problemų, užimtumo problemų. Tad pirmiausia, reikia spręsti tas pamatinės migracijos e, priežastis ir problemas. Be to, tose šalise svarbu investuoti ir todėl, kad geresnių rezultatų galima pasiekti išleidus um, lėšas būtent ten. Ir vienas išleistas euras e, būtent tose šalise duoda daug didesnę naudą, negu kad uh, tų lėšų panaudojimas pabėgėliams jau atvykus į Europos Sąjungą. Be to, Nemažai Sirijos, atsiprašau, mm, nemažai pabėgėlių esančių e, Libane, e, Jordanijoje ir taip toliau. E, ten esantys Sirijos pabėgėliai nori likti būtent ten esančiose stovyklose, kad pasibaigus karų jie galėtų sugrįžti į savo gimtąją šalį. Dar du elementai - tai yra 14-20 metų daugiametės finansinės programos peržiūra. Kai 13 metais buvo priimti reikalingi sprendimai, nemažai po to įvykusių pasikeitimų, tai yra terorizmas, saugumo iššūkiai, migracijos problemos. Visa tai nebuvo numatyta 13 metais, tad daugiametės finansinės programos peržiūra yra itin svarbi. Labai svarbus yra ir um, su tuo susijęs lankstumas. Pavyzdžiui, galbūt galima skirti papildomus pusantro milijardo eurų mm, įvairioms programoms, EFSI, mikrofinansiniai paramai ir taip toliau. Buvo deramasi su taryba dėl daugiametės finansinės programos e, peržiūrėjimo e, ir praėjusią savaitę dėje nepavyko patvirtinti to plano, nes Junktinė karalystė blokavo pasiūlymą. Tad viskas yra atidėta dar dviem mėnesiam iki Junktinėje karalystėje vyksiančių rinkimų. Tai yra didžiulė problema, nes negalėsime spręsti e, tų aktualių problemų. Ir, pavyzdžiui, yra numatyta 200 papildomų milijonų eurų horizontas 2020 moksliniams tyrimams ir inovacijams, taip pat jaunimo užimtumo iniciatyvai ir taip toliau. Tad labai svarbu, kad e, tas dokumentas būtų patvirtinimas. Na, o dėl patikos fondų nepaslaptis, kad mes biudžeto komitete nelabai džiaugiamės tuo, kaip buvo pradėti naudoti ar įgyvendinti tie patikos fondai. Be abejo, suprantu, situacija buvo skubi, aplinkybės buvo sudėtingos, tačiau kalbant, pažiūrėjau, apie 500 milijonų eurų Turkijos e, pabėgėliams ir po to nutiko taip, kad suma buvo padidinta iki milijardo eurų, tai tikrai nėra primtina. Tačiau, man atrodo, akivaizdu, kad parlamento dalyvavimas e, šioje srityje turi būti patobulintas ir komisija mus reguliariai informuoja apie pasikeitimus. Be to, parlamento atstovai bus kviečiami patikos fondų e, valdybas, kad padidėtų skaidrumas, tai yra svarbus pasikeitimas. Tačiau e, vis tiek e, lieka. Kyla nemažai problemų dėl įsipareigojimų, dėl tų didžiulių sumų. Taip, be abejo. Dabar situacija pasikeitusi, viskas yra ne taip kaip 13 metais ir be abejo valstybės narės nėra nusteikusios skirti lėšų naujiems prioritetams. Ir Medat fondui kol kas buvo skirta 117 milijonų eurų, tai yra visiškai neprimtina ir tai yra neveiksminga, kalbant apie praktinį gyvendinimą. Daugumoje sričių, tokiuose kaip švietimas, labai svarbu yra nuspėjamumas. Ir tokios agentūros kaip Junktinės tautos e, turi būti tikros, kad tos lėšos, kurios buvo pažadėtos, bus už, užtikrintas jų prieinamumas ir kitame. Tada ačiū ponė pirmininkė, tikiuosi, kad e, tai bus e, mūsų tolesnė bendradarbiavimo pradžia. Na, o po to, kai komisija paskelbs savo biudžeto projektą gegužės pabaigoje, e, bus labai įdomu sužinoti komiteto nuomonę. Taip pat laukiu ir tos nuomonės, kurią komitetas formaliai pateiks, parengs. Tad labai svarbu palaikyti ryšius metų eigoje, na, o dėl bandomųjų projektų, žinau, kad komitetas yra pateikęs pasiūlymus dėl dviejų bandomųjų projektų biudžeto komitetui. E, jie toliau nukeliavo į reikalingas rankas, yra atliekamas iš ankstinis vertinimas ir jeigu tik bus e, vertinimas e, geras, tada įtrauksime juos į gautinį finansuojamo projektų paketą. Tad ačiū, kad mane priemėte ir laukiu jūsų nuomonių. Mūsų. Dėkuoju. Kolegos, šiek tiek vėlame su laiku. Prašau kalbėti aiškiai ir kiek galima trumpiau. Martin, prašau. Pasistengsiu trumpai. Labai trumpai kalbėsiu. Šešėlinės priešės vardu, jis sako, kad prekybos politika viena svarbiausių formų ir priemonių, kuriam, kurias gali taikyti ES. Tai sutiekia stabilumą ir augimą besivystančiose šalise ir taip pat užtikrina strateginę sąjungą su mūsų artimiausiais partneriais, užtikrinant e, tvarų vystimasi. Bendrasis biudžetas kitiems finansiniams metams turėtų užtikrinti, kad komisija turėtų reikiamus išteklius siekti plataus užmojo priekybos darbo atvarkę. Labai svarbu pabrėžti gyvendinimą Ir šiandien mes raginame skirti visas reikiamas lėšas geresniam priekybos sustarimų stebėjimui ir priežiūrai. Taip pat reikia remti mažas ir nes įmonės. Ir jeigu šis sektorius negalės gauti naudos, tai visas mūsų darbas nais per niek. Turime užtikrinti verslumo potencialą ir uh, parengti tinkamas programas. Dėl migracijos problemų noriu pabrėžti priekybos ir vystimosi strategijos svarbą sprendžiant migracijos klausimus. Taip pat įma pasiūlytas projektas. Norėčiau dar kad kreipti dėmesį į lyčių integravimo klausimą būtina įgyvendinti reikiamas priemonės ir čia aš pritariu pranešėjų. Ačiū. Kažkas kitas parašė, ne, aš taip galbūt angliškai ne, nekalbėčiau tokiam, tokiamis frazėmis, bet aš tiesiog perskaičiu jums. Ačiū. Mariko, trumpai. Dėl užsienio politikos priemonių ir specialių fondų Aš dirbau išorės finansavimo priemonių darbo grupėje trumpai apie priekybos sritį, nes jam skiriame dėmesį šiandien. Ši komisija įvedė labai esminių pakeitimų į dinamiką geopolitikoje. Ir tai yra galimybė, kurią reikia išnaudoti. Praeitie mano frakcija nekarta prašė, tai nėra lengva tema, bet mes turime prisimti atsakomybę. Ar Europos komisija turi pakankamai išteklių? Turim galvoje uh, pakankamai darbuotojų, žmogiškojo kapitalo, taip pat ir biudžeto išteklių. Nes ne vien didėja dėrybų mastas, bet ir didėja visuomenės tikrinimas. Visuomenė prašo daugiau informacijos ir nori daugiau dalyvauti. Priekybos dėrybininkų įgūdžiai gal, ir techninis lygis galbūt nėra tas pas ir negalima visko tiesiogiai perkelti, e, informuojant visuomenę, bet reikia pasistengti tai daryti. Taip pat reikia įvertinti įvairių segmentų, sektorių pajėgumus dėl dalyvavimo šioje veikloje ir dalymosi informacija. Ir vėlgi klausimas, ar komisija yra tinkamai pasirengusi tam. Taip pat yra aiškios užduotis valstybėms narėms, nes jos suteikia įgaliojimus komisijai, kad komisija veiktų mūsų visų vardu. Tai mūsų sustiprina besikeičiančiame pasaulyje. Bet valstybės narės turi prisimti atsakomybę paaiškinti savo piliečiams, įmonėms, sektoriams, suintuotusioms šalims, kas gyvyksta. Komisija turi ištikrinti, kad tos užduotis, kurias jinai turi vykdyti, kad jos būtų tinkamai finansuojamos. Mes taip pat pateikėme, pateikėme pakeitimus iš mūsų frakcijos. Ačiū, toliau Helmutas, trumpai. Aš taip pat norėjau padėkoti už jūsų įžanginės pastabas, kurios buvo platesnės, ne vien įžanginės pastabos. Suteiksiu dėmesį du aspektus. Pirmiausia, e, dėl breksito ir visų kitų dalykų mes turime nuspręsti, kaip finansuosime ateityje visas mūsų laukiančias užduotis ir veiklą. Mes turime pereiti prie naujo diskusijų raudo, kaip ES nuosavos lėšos galėtų būti sustiprintos. Ir tai reiškia taip pat svarbu, kas galėtų prisidėti prie bendro finansavimo. Čia perėsiu prie antrojo klausimo. Mano frakcija galbūt ir nepritars, kad pernelik daug dėmesio būtų skiriama saugumo aspektams. Kad reikia stiprinti išornės sienas, Frontex organizaciją. Reikia spręsti migracijos priežastis. Rytinės partnerystės klausimai yra svarbus, svarbus. ten reikia sutelkti dėmesį Priekybos komisijų, komiteto delegacija vyko, vyko į Dramblio kaulo krantą Reganą ir ten buvo apie tai kalbama. Buvo kalbama, kad reikia pergalvoti galimybės pasiekti regioninių susitarimų, sutelkti dėmesį į dvi šalių santykius Europos Sąjungą. Nes žiūrint, nes žmonės turi patys nuspręsti, Ar daugiau dėmesio reikia skirti šiaurės šalims ar pietų šalims? Mes turime ištikrinti tvarę ekonomiką ir stabilų vystimasi. Pritariu Marycė Šakė, mums reikia sutelkti dėmesį į dėrybas, kad praktiniais terminais tai būtų pagrysta ir tai yra globalus aspektai. aspektas. Turime dirbti kartu su pranešėju ir pasižiūrėti, kokio, kokio konkretaus indėlio būtų galima įnešti iš priekybos komiteto. Žalieji nieko neturi pridurti, tuomet vėl žodis komisijai, prašau. Dėkoju už tai, kad sutikėte mums žodį. Kalbėsiu trumpai. Šiame etape, kaip žinote, komisijos pasiūlymas dėl biudžeto dar nėra patvirtintas, taigi galime remtis tik tuo pasiūlymu, kurį priekybos generalinis dektoratas pateikė, kaip šios visos užduoties dalis, sudarant e, biudžetą komisijos lygiu. Galiu patvirtinti, kad yra nemažai klausimų, klausimų, kuriuos jūs iškėlėte diskusijos metu kad tai patenka į mūsų prioritetų sąrašą. Taip, mes turime labai ribotą veiklai skirtą biudžetą, bet pasistengsime visą tai išnagrinėti. Taip, mes turime priekybos darbo atvarkę, kuri tampa vis platesnė ir tai mums didžiulius išteklius tiek dėl žmogiškų išteklių tiek ir tiek dėl finansinių išteklių. Turime nedidelį veiklai skirtą biudžetą, bet pasinaudosime ir kitomis priemonėmis, tiek regioninių, tiek dvišalių lygių. Taip pat stengsime įsigyvendinti priekybos sustarimus. Sutelksime dėmesį priekybos susitarimų stebėsenai, susitarimų, dėl kurių deramės. Ir šiais metais jau sutelkėme nemažai dėmesio į tai, jeigu biudžetas bus pasiūlytas taip, kaip mes jį pasiūlysime, daug dėmesio skirsime komunikaciniai veiklai ir taip pat mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes sutarėme, kad, kad didžiausia dėmesį komunikacinėje veikloje turėtum skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios turi gauti naudos iš tų sustarimų, dėl kurių dabar deramės. Taip pat te, toliau tęsime dabartinę veiklą, veiklą, skirsime daug svarbos vertinimo veiklai tiek prieš dėrybų pradžią, tiek jau sudarius sustarimus, siekiant užtikrinti, kad tie sustarimai būtų tinkamai gyvendinti. Taip pat bandysime įvertinti potencialų poreikį sudaryti kitus sustarimus. Kartu su kitais generaliniais direktoratais svarstome klausimą susijusi su mažų ir vidutinių įmonių internalizavimu. Bendradarbiavome su DJ Grow, taip pat kosme programą gyvendinsime, kurį minėjo biudžeto komiteto pranešėjas. Ačiū. Dėkoju. Laukime labai komisijos pasiūlymų. Pone Böge, ar turite ką nors pridurti? Nelabai ką turėčiau pridurti, bet dvi pastabas pateiksiu. Pona Šulc teisus. Kokios nuosavų išteklių sistemos mes norime? Tai yra svarbus dalykas, kalbant apie daugiametę finansinę programą ir tai yra svarbu dėrybose. Mums reikia tokios nuosavų išteklių sistemos, kuri būtų skaidri, kuri nusipelnytų nuosavų išteklio vardo. Bet mūsų laukia dėrybos dėl breksito. Reikės išspręsti klausimą, kaip reikės visą tai e, kompensuoti finansiškai dėl breksito. Labai kol kas sunku visą tai dabar apskaičiuoti. Netrukus šis klausimas bus mūsų darbo atvarkėje. Taip pat pritariu poniai Haka dėl pozicijų, darbuotojų skaičius, kurių mums reikia. Tai svarbu mums rengiantis svarstyti komisijos pasiūlymą. Svarbu žinoti, kiek žmonių, kiek darbuotojų reikia priekybos generalinėme uh, direktorete, kai pereisim prie antro dėrybų skirsnio su jungtinė karalystė. Ką mes turėsime numatyti, kokius dalykus, nes neturime pakankamai žmogiškų išteklių. Jo paviralome tai padaryti tam, kad galėtume stabilizuoti visą kaiminystės sritį. turėsime labai rimtai šį klausimą išspręsti. Yra ir kiti žinoma poreikiai, kurių negalima išbraukti iš darbo atvarkės. Dėkoju. Kaip žinote, biudžetas bus didelis, komplikuotas, taip pat daugiametė finansinė programa po 2020 metų, reikės šitą apkarpyti dėl breksito, taip pat reikės apgalvoti kompensavimo dalykus išteklių paskirstimą. Visą tai svarstysime remdamiesi komisijos biudžeto pasiūlymo. 19.20 birželio prie to sugrįžime. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad atvyko. Ir žinau, kad tikrai mums bus gana įdomu tose dėrybose dėl biudžeto. Toliau 12. Klausimas. Mums liko 25 minutės šiam klausimui. Taigi, susikoncentruokime. Tai nauja redakcija dviejų vandomo prekių. Eksporto, persintimo ir taip toliau. Turime pranešimą ir nedelsiant suteiksiu žodį pranešėjui. Dėkuoju už tai, kad įtraukėte šį klausimą. 57 pakeitimai yra iš pirmo žvilgsnio netrodo daug, bet atrodo pakankamai daug, bet kai kurie iš jų kartojasi dėl tam tikrų teksto dalių, taip pat kurios pasikartoja dokumente. Tuos pakeitimus galima keturias kategorijas suskirsti. Pirmiausia, supaprastinimas eksportuotojams – ir leidimų išdavimo sąjungos e, individualiems ir bendrosioms eksporto licencijoms. Taip pat tam tikros kategorijos bus visiškai išbrauktos iš teksto, pavyzdžiui, kriptografija, skaitmenimas ir panašiai. Taip pat e, saugumo ir saugos klausimai, kurie yra labai svarbus kai kalbam apie dvigubo naudojimo prekių sistemą. Mažos vertės pervežimai, persiuntimai, jie yra išbraukti iš bendrojo sąrašo. Mažos vertės eksportas. Nėra e, loginio pagrindimo tam reikalavimui, bent jau iš saugumo pozicijos. Yra daug didelių projektų. Neturime skatinti eksporto ir teikti bendrasias eksporto licencijas labai lengvai. Pavyzdžiui, kalbame, jeigu apie reaktorių ir jeigu neužtikrinsime tinkamos kontrolės, galima sukurti atominį ginklą. Tik vienas techninis žingslas tam pasiekti, žinoma, aš to neaiškinsiu, bet jeigu eksportuosime reaktorius, tai tarsi ir nutiesime kelią šiam dalykui. Taigi bendrasis leidimas tikrai nėra tinkamas sprendimas, nereikėtų supaprastinti ten nustatytų sąlygų. Manau, reikėtų sugriežtinti saugumo reikalavimus. Galutinio naudotojo patikrinimai yra įvedami individualiems ekspo, ekspo, eksporto atvejams, tai yra sugriežtinta. Judame daugiau prie bendrųjų eksporto leidimų. O individualūs leidimai teikiami tuomet, kai yra patenkinamos visos sąlygos. Padėtis yra sudėtinga, gana komplikuota, bet galime pagerinti padėtį. Trečioji kategorija yra daugiau saugumo planavimo eksportuotojams. Tai svarbus dalykas. Ir pramonės atstovai labai norėjo to užtikrinimo. Mums reikia geriau apibriežti reglamentuose tam tikras svarbiausias savokas, taip pat tinkamą įsipareigojimų vykdymą ir žmogaus teisų klausimus, taip pat skaitmeninės priežiūros technologijų įvedimą. Trečioje kategorijoje yra patikti, pasi... Trečioje kategorijoje yra patikti pasiūlymai, kad, kas, kada ir kokiamis aplinkybėmis gali atlikti žmogaus teisų vertinimą importuojančioje valstybėje. Mes norime, kad tai būtų lengviau gyventinti pramonėms atstovams, dėl to ir judame link supaprastinimo. Toliau dėl skaitmeninės priežiūros technologijų. Pirmame priedė. Tai yra. Ir tai yra procedūra, kuri leidžia atsisakyti priimti importą atskiroje valstybėje narėje. Yra parengtas sąrašas ir komisija pateiks tą sąrašą atitinkamuose formuose, taip pat EBPO. Tai yra tam tikras naujas tarptautinis standartas Tam tikros valstybės narės jau atlieka patikrinimus dėl skaitmeninės priežiūros technologijos. Ir šis reglamentas e, leis mums pasiekti koordinuotą požiūrį. Taip pat tai prisidės prie saugumo planavimo mūsų įmonėms. Kolego, šiame reglamente mes bandome užtikrinti mūsų saugumą ir priekybos interesus. Norime suderinti tuos dalykus, susijęti tarpusavyje. Siūlome tam tikras supaprastinimas eksportui, kai kuriais atvejais, o kitais atvejais kaip tik taisyklės yra griežtinamos. Ir taip pat yra užtikrinamas dėsnis saugumas, kas atitinka eksportuotojų interesus tikiuosi, kad aš pasiekiau reikiamos pusiausvyros ir tikiuosi, kad jūs pritarsite tam. Dėl mano paties patiktų pakeitimų. Keli nedėlį pakeitimai priedams. Ir čia svarbiausia - kriptografija. Tai yra gana komplikuota, sudėtinga nes esant tam tikrom aplinkybėm galima pažeisti kitų suinteresuotų asmenų interesus. Norėčiau padėkoti visiems, visoms interesų grupėms, pramonėms atstovams, kurie man padėjo rengiant šį pranešimą. Yra sąrašas asmenų, su kuriais aš susitikau, tai yra mano asmenėme tinklapyje, taip pat parlamento tinklapyje. Ačiū, kadangi vėluojame. Noriu apriboti pasisakymų laiką tik dviem minutėmis. Ponas Fielna, prašau. Kaip Langė teikė, aš atstovausiu Kristofų Fielnę, jis yra mūsų šešėlinės pranešėjas. Dėkojame už pranešimą Jame liečiamos labai svarbios temos, taip pat būtinas aiškumas suinteresuotosioms šalims, taip pat eksporto kontrolės institucijoms ir verslui. Būtina užtikrinti proporcingą aišką eksporto kontrolę ir užtikrinti aiškumą Europos verslui. Bet mano frakcijai kyla susirūpinimas dėl komisijos pasiūlymo. dėl tam tikrų klausimų mūsų susirūpinimas tik sustiprėjo pranešime yra išplečiamos tam tikros nuostatos, lyginant su komisijos. Kai kalbama apie kontrolės priemonės, jos turi būti labai tikslios, aiškios. Reikia atsižvelgti taip pat ir į žmogaus teisų pažeidimus, kurių siekime išvengti. Reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ne tik Europoje, bet visame pasaulyje ir atitinkamas nuostamas įtraukti į daugia šalius režimus. Dėkojame pranešėjų, kad licencijos dabar galios iki dviejų metų, tai yra pailgintas laikas. Laukiu diskusijų su šešėliniais pranešėjais, tuomet, kai jau turėsime visus pakeitimus. Ačiū. Dėkoju. Na dabar aš kalbėsiu kaip esandai šešėlinės pranešėjas. Visų pirma, komisijos pasiūlymo plati apimtis ir pono Bucherio pranešimas teigiamai juos vertino. Mes teiksime ir pakeitimų. Reikėtų mūsų supratimu sustiprinti su žmogaus teisėmis susijusias nuostatas. Tad šiais klausimais sutarėme. Reikia ne vien tik tai teoriškai kalbėti, bet teikti praktiškus pasiūlymus, kaip viską būtų galima įgyvendinti. Norime detalių gairių. Tokių, kaip kad turime kitais atvejais. Prie to gali prisidėti ir eigai ekspertai. Visą tai yra susiję ir su 14 straipsniu. Buvo kalbama apie terorizmą. Aš manau, kad mes turėtume to neįtraukti, nes kriterijai šiuo atveju yra visai skirtingi. Ar gali tomis prekėmis pasinaudoti teroristai? Sunku pasakyti iš anksto. Be abejo, mes norime teisės akto, kuris apimtų visus. Atidus patikrinimas yra labai svarbus, tai nekarta buvo paminėta. Bet reikia aiškiai suprasti, ką konkrečiai tai apima. Reikia geriau suderinti taisyklės ES. Ne viskas yra verslo paslaptis, bet ne viską galima viešinti. Reikia dar viską patikslinti. Galiausiai norėčiau, kad būtų supaprastinta mažų ir vidutinių įmonių padėtis. Apie tai ir teiksime savo pakeitimus. Labai ačiū, dabar ponas Aradil. Sandra Lūnės vardu, kuri negali dalyvauti, aš pasakysiu, kad iš esmės pranešimo projektas yra priimtinas. Mes pasisakome už pakeitimus, bet nepritarėme pranešėjo pasiūlymui išbraukti e, prekių e, leidimus. Nes pranešėjas čia dabar kalba tik tai apie reaktorius, atrodo, iš tikrųjų čia kalbame apie platesnę apimtį. Kol kas prievalės yra pernelyg abstrakčios ir nėra visiškai aišku, kokių prievalių turi laikytis eksportuotojai. Kai kurios iš nuostatų gali sukelti neproporcingą administracinę naštą institucijoms ir eksportuotojams. Kalbama ir apie žmogaus teisės. O pakeitimai, ypač teikti AFET komitete, gali būti naudingi. Jie gali prisidėti prie to, kad teisės aktas būtų vienodai suprantamas ir kad būtų daugiau teisinio aiškumo, ypač kai mes kalbame apie kibernetinio stebėjimo technologijas, taip pat pirmoje dalyje, kur kalbama apie terorizmo išpolius bet kuriuo atveju Sandra Lūnės lauks tolesnio bendradarbiavimo su pranešėju. Dėkoju dabar ponė Šakė. Ačiū, pasistengsiu kalbėti trumpai, nors turiu daug pastabų. Dviejų panaudojimo prekių teisės aktas turi būti nuolat atnaujinamas, kadangi keičiasi padėtis, atsiranda nauja ginklų platinimo rizika. Be to labai evoliucionavo informacinių technologijų sektorius, todėl aš džiaugiuosi, kad į tai yra atsižvelgiama atnaujiname teisės akte. Stebėsinos technologijos kiekvieną dieną tampa vis pigesnės ir paprastesnės. Tai kelia nerima ES strateginiams interesams, bet to tai gali pakenkti žmogaus teisėms visame pasaulyje. ES privalo numatyti aukštus standartus, jie turi būti pritaikyti prekybos politikai. Technologijos vystosi kiekvieną dieną. Jos parodė, kad dabartinė stebėsinos sistema negali efektyviai sustabdyti tokių technologijų eksportavimo į šalis, kur šios technologijos gali būti panaudotos prieš ES skaitmeninę struktūrą arba pažeisti žmogaus teisės būtina atsižvelgti į saugumą ir dar galima viską patobulinti. Teisinės aiškumas savaime suprantama yra būtinas. To reikia, jei norime, kad teisės aktas būtų iš ties tinkamai gyvendinamas. Reikia stebėti, kaip tai bus užtikrinama. Būtina kontroliuoti ir galutinius vartotojus. Reikia uh, atkreipti dėmesį į tas e, šalis, e, kurios kelia nerimą, kaip kad tai nurodyta pagal jungtinės tautas ir kitas tarptautinės organizacijas. Dėmesys turėtų būti tikslinis. Aš nekalbu apie žmogaus teisės bendrai, bet apie rimtus pažeidimus, kurie yra numatyti tarptautinėje teisėje. Tai yra pavyzdžiui žmonių dingimai, kankinimai ir panašiai. Man atrodo, kad komisija nepakankamai įtraukė tuos aspektus. Vadinasi, būtina dar viską patikslinti. Negana to reikia pasižiūrėti tai, už ką atsakingos nacionalinės institucijos. Dažnai e, nelegalus nelegaliai eksportuojamos prekes vis tiek iškeliauja į Bahreiną, Uzbekistaną ir taip toliau. E, galbūt tuo metu toks eksportas nebuvo nelegalus, bet e, tai tik įrodo, kad mes turime atnaujinti teisės aktą ir užtikrinti vienodas sąlygas. Būtinas didesnis skaidrumas ir atskaitomybė. Reikia, kad nacionalinės institucijos dalytųsi informaciją ir e, kad e, nebūtų numatomas vien tik tai savanoriškas dalymasis informacija. Savame suprantama, reikia atsargiai elgtis su informacija, kuria dėl įvairių priežasčių dalytis negalima. Reikia vienodai interpretuoti teisės aktą ir garantuoti, kad jis sukurtų vienodas sąlygas. Labai svarbu nereguliuoti pertekliniu būdu. Tai aktualu, kai kalbame apie bandymus, apie saugumo aspektus o kodavimo e, technologijų kontrolė nėra būtina 21 sektoriuje, juk jie iš tikrųjų sustiprino mūsų sistemas. Komisija ir pranešėjas pabrėžia būtinybę siekti tikslumo ir teisinio nuspėjamumo. Aš labai viliuosi ir noriu pabrėžti, kad e, tikiuosi, jog taryba bus e, nusiteikusi bendradarbiauti. E, dėkoju, nu, suteiksiu AFET e, pranešėjų šiek tiek daugiau laiko. Riminė Arguoja. Užėte. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už didžiulį atliktą darbą ir kritišką požiūrį. Dėl daugelio dalykų su juo sutinku. Aš pati parengiau pakeitimų ir norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama geresniam ataskaitų teikimui. E, reikėtų daugiau dėmesio skirti ir panaudotoms prekiams. Yra siūloma sudaryti sąrašą gaminių, kurie nėra leidžiami O aš manau, kad reikėtų net išplėsti dvigubo naudojimo prekių sąrašą, nes situacija vystosi labai greitai. Yra tokių prekių, kuriomis pasinaudojama cenzūrai, filtravimui, tad mes turėtume nuolat stebėti situaciją. Negana to, aš manau, kad reikėtų vadovautis eksantio, ne ekspost požiūriu neturėtume priimti jokių prekių, dėl kurių kyla abejonių. Na, vadinasi, eksportuotojai iš anksto turėtų prašyti leidimo. Dėkoju. O dabar Titiana Begin FDD. Ačiū pirmininkė. Europa pirmininkauja stebėsenos technologijų srityje. Mes parduodame pačią įvairiausią techniką galima kontroliuoti ir išmaniuosius telefonus. Ir tiesiog skandalinga, kad mes parduodame tokias technologijas diktatoriams, kurie jas pasitelkdami žudo žmonės. Labai dažnai tokios technologijos pažeidžia žmogaus teisės. Be to, dažnai eksportas yra nelegalus. O eksportuotojai pasinaudoja teisės aktų spragomis. Mes tas spragas privalome panaikinti. Privalome pasinaudoti šią galimybę tam, kad sąžiningos šalis, kurios teisėtai eksportuoja technologijas, nenukentėtų dėl administracinės naštos. Noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą ir pritariu daugeliu į pakeitimų. Turime pabrėžti žmogaus teisų svarbą ir užtikrinti, kad technologijų eksportuotojas nepažeidžia žmogaus teisų. Reikia, kad reglamentas apimtų visų tipų įrenginius, ne vien tik tai mobilius įrenginius. Reikia kalbėti ir apie didelės apimties įrenginius, tokius kaip pavyzdžiui jėgainės atominės. Toliau teroristinių grupių apibrieštis. Aš manau, e, reikėtų apie tai kalbėti taip pat e, pratesti licenciją nuo vienerių iki dviejų metų. Tai leistų sąžininkai prekiaujančiams šalims toliau vykdyti savo veiklą. E, pirmininkė komisija nesiniai kalbėjo apie priekybos politiką pagristą vertybėmis. Aš manau, kad tai yra tiesiog nuostabi proga pademonstruoti, kad ES ne vien tik tai eksportuoja e, pažangiausias e, technologijas, e, bet ir taiką bei žmogaus teisės. Dėkoju. Ačiū. Iš ties dabar pats laikas ir komisijai pakomentuoti. Nieko nėra iš komisijos? Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už pranešimo projektą. Mes palankiai vertiname jį ir įsipareigojimo sustiprinti es vaidmenį, siekiant užkirsti kelią eksportui, kuris kelia pavojų tarptautiniam saugumui ir žmogaus teisų apsaugai visame pasaulyje. Mes pritarėme tam, kas buvo pasakyta apie skubų technologijų vystimasi. ES turi atitinkamai atnaujinti savo priemonės ir kontroliuoti eksportą. Mes labai džiaugiamės, kad buvo daug kalbama apie žmonių saugumo dimenciją. Mes pritarėme tokiam požiūriui. susijusiam ir su žmogaus teisėmis, ir su visuotinio stebėjimo priemonėmis. Nemažiau svarbu kontroliuoti ir galutinius vartotojus. Pasižymėjome, kad kviečiama numatyti daugiau teisinio aiškumo. AFET teiks nuomonę, mes esame pasirengę dirbti su parlamentu tam, kad būtų garantuotas tas didesnis aiškumas, kur tai yra būtina. Mes nekartą esame išreiškę pasirinkimą parengti ir gairę susijusią su saugumo dimencija. Pranešimo projekte kalbama apie žmonių saugumą ne vien tik tai ginkluotų konfliktų ir persekiojimo regionuose. Mes atkreipėme į tai dėmesį, bet labai svarbu susitelkti į konkrečias vietovės tam, kad nebūtų padidinta administracinė našta ir iškreipyta konkurencija. Iš esmės, nemažiau svarbu yra tai, kad kontrolė neturėtų sutrukdyti interneto saugumui. Mes esame pasirengę dirbti šiuose sritise ir toliau. Galiausiai mes pasižymėjome, kad buvo prašoma daugiau keitimosi informacija, daugiau skaidrumo. Jau buvo pateikti pasiūlymai panašaus pobūdžio ir būtų labai gerai, jeigu parlamentas pateiktų pasiūlymų, kaip galėtume rasti kompromisą. Kaip sukurti tokią sistemą, kuri užtikrintų atskaitomybę ir patikimumą, kurio reikalauja parlamentas. Baigdamas noriu pasakyti, kad komisija yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su INTA, su parlamentu ir valstybėmis narėmis, Mes norime, kad eksporto kontrolė būtų išties patikima. Labai pasisakome už tai ir tą kryptimį ir dirbsime. Dėkoju, pane Buchnerė, norėjote pakomentuoti? Labai ačiū. Kadangi laiko liko nedaug, aš detalių nepakomentuosiu, bet būtinai pasinaudosiu kitomis progomis tai padaryti. Laukiu tolesnio bendradarbiavimo ir viliuosi, kad galutinis rezultatas bus tikrai puikus. Labai ačiū. Manau, kad bus geras rezultatas, kaip ir kankinimai skirtų priemonių teisės akto atveju. Gegužės 30 bus aptariamas tekstas jūsų pakeitimais, o e, galėsime juos tada detaliai aptarti. Po to, birželio 19 dieną, mes vėl grįžime prie pakeitimų aptarimo. Tai tiek dėl šio darbo tarkės e, klausimo. Dabar vienos minutės per trukėlę tam, kad pasirengtume koordinatorių posėdžiui.